Moi aussi, je vais. Dear colleagues, so we are going to. Uh, Mėly kolegos, pradedame šiandienos posėdį kartu su Thierry Breton. Pirmasis darbo atvarkės klausimas - darbo atvarkės patvirtinimas. Jeigu niekas komentarų neturi, sakykime, kad darbo atvarkė patvirtina. E, toliau. Perinu prie e, susitikimo su Thierry Breton ir aš kalbėsiu prancūziškai. Dėkoju, gerbiamas komisijos nariai, kad pakviet, priemėte mūsų kvietimą, kadangi žalesis kursas yra e, ambicingas tikslas ir aplinkosaugos, ir ekonomikos, ir pramonės rytise kad žalesis kursas taptų realiu pramonėje ir bendroje rinkoje. E, jums irgi teks tam tikrų darbų, jūs esate atsakingas už skaitmeninę ekonomiką. Tai yra raktas į sėkmę. Jeigu žalesis kursas apsiribos tik ekologiniais siekiais, bet nesižvelgs į pramonės poreikius, e, didelė tikimybė, kad mums nepavyks gyvendinti to, ko mes norime, nepaversime Europos e, anglės dvideginių požiūrių neutralių e, žemynų. Taigi, e, jūs nešate atsakomybę už tai. 15 minučių jums skirsiu, kad pristatytumėt praėjus keliom savaitėms tą pramonės žalėją politiką, kokia yra jūsų vizija kokių jūs pasiūlymų ketinate teikti, kokių konkrečių pamastymų turite. Išsakykite juos Envi komitetui, kaip žinia, tai pats svarbiausias Europos parlamento komitetas. Skaičiumi, skaičiumi pats svarbiausias, svariausias komitetas. Politinių požiūrių pažiūrėsim. Bet atstovų čia yra daugiausia. Todėl e, net ir po Brexit mūsų e, komiteto svoris išlieka pats didžiausias netgi didesnis negu prieš tai. Todėl aš džiaugiuosi, kad tiesiogiai su jumis galime pasikeisti nuomonės. 15 minučių žodis jums. Amanda. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Labadiena visiems. Pone pirmininkė, jeigu leistumėt, prieš pradėdamas norėčiau pasakyti, kad dabar, kai jau Brexit praėjo, dėja, daugelis iš mūsų apgailestavome dėl to, kas atsitiko. galiu pasakyti, kad aš visą gyvenimą dirbu anglų kalbą, išskyrus tada, kai buvau finansų ministras. Ir po Brexit turbūt. E, kalbėti prancūzų kalbą, nors dabar jungti ES išlieka 4,6 milijonai anglakalbių piliečių ES. Tai yra pakankamai daug. Bet turbūt būtų derama Jeigu naująjį e, tą Europos kartu dokumentą jums pristatyčiau prancūzų kalba. Jums paliksiu šiek tiek laiko užsidėti ausinėms. Tarp kitko, aš sakiau, kad paskutinis komisijos kolegijos posėdis vyko pusiau prancūziškai, ketvirtadaliu vokiškai ir ketvirtadaliu angliškai. Visų pirma, noriu pasakyti, kad esu labai dėkingas už kvietimą dalyvauti jūsų komiteto posėdėje. Jūs atliekate nepaprastai svarbu ES darbą ir kaip jūs priminėte, reikia labai aiškiai suprasti, kad komisijų Arės van der Leyen komisija turi labai aiškės ambicijas, aiškius siekius. 2050 metais Europa turi tapti pirmuoju pasaulyje sodų požiūrių neutralių žemynų. Tai yra tikslas, tik tikslas, e, turi, su juo turi sutikti daug kas, daug kas turi jam pritarti, e, kaip parlamentas, kuris yra turbūt svarbiausias subjektas šio, šio požiūriu. Ir e, parlamente jūsų komitetas atlieka be abejonės pamatinį vaidmenį. Neslėpsiu, kad iš tiesų mes norime atkurti Europoje tikrą ekonomikos augimo modelį, visuomenės e, plėtros modelį, nes žalesis kursas, be kita ko, yra ir pramonės industrinė strategija. Galiu priminti, kad tai yra ir technologinė strategija. Mes išsikėlėme daug naujų iššūkių, naujų e, statyminių nuostatų turėsime prikurti ir visiems teks didelė atsakomybė ir Paskalis apie tai kalbėjo, ir aš pats pasakysiu, kad e, visi turime prisidėti prie šio tikslo siekimo. Be kita ko, mano dosie apima skaitmeninę erdvę, viską, kas su ja yra susiję, todėl darysiu viską, ką galiu, e, kad skaitmeninė politika prisidėtų prie šio tikslo įgyvendinimo. Pokyčiai yra orientuoti į tolimą ateitį. Labai aiškiai iš karto pasakysiu, Mes stengsimės paversti ES įtakinga visame pasaulyje, žaliųjų technologijų požiūrių. Mūsų tikslas turi būti labai aiškus. 500 milijonų Europos piliečių turime ir labai svarbu, kad visi jie taptų ekologinių požiūrių įtakingi. Viską, kas įeina, ką, ką aš galiu pagal savo mm, įpareigojimus pagal savo portfelį darysiu, kad taip atsitiktų. Aš galiu tik išsakyti viltį, pasididžiuodamas, kad pradedame esminius pokyčius. Ir mes esame čia tam, kad padėtume to, tiems pokyčiams vykti. Be abejo, reikalaus, reika, reikės kolektyvinių darbų, Europos komisijos nariai visi tą supranta. Uh, visa komisija, visa kolegija šį tikslą yra labai aiškiai išsikėlusi. O kalbėdamas apie savo dosiją asmeniškai galiu pasakyti, kad labai glaužiai bendradarbiauju su Nikole Šmit ir Virginijum Sinkevičiumi, kad mes galėtume pašalinti egzistuojančius trūkumus. E, kasgi dabar yra svarbiausia? Sklandžiai vykdyti permainas Aš jas akcentuoju, todėl kad e, jau anksčiau mes esame klausę, kodėl 2050, iš, iš, iš, 2050 išsikelta kaip data. Per klausimus apie tai buvo manęs klausima taip pat. Tai yra elementari matematika. 5 metai plus 5. 5 metai E, tam, kad mes galėtume per savo kadenciją padaryti viską, ką prižadėjome, parengti dirbą. Ir paskui dar liks 25 metai įgyvendinimui. 25 metai yra viena karta. Ir ta kita karta turės mobilizuotis, kad užtikrintų deramas permainas visame žemynė ir pirmiausia kalbama apie industrinės permainas. Aš iš savo patirties E, iš profesinės patirties daug dirbau pramonės verslo pasaulyje. Aš galiu pasakyti, kad m, mm, tokio pobūdžio industriniams pokyčiams prireikia ištisos kartos. Taigi, kad užtikrintume sklandumą, svarbu vaidmenį atlieka visi sektoriai. Ir greta to, be abejo, iš esmės reikės pakeisti ir atmosferą bendrą klimatą politikoje Europoje. Taip pat, aišku, kalbėti turime ir apie nacionalinę regioninę politiką, kuri taip pat turi keistis. Nes mes kalbame apie tam tikrą pramonės revoliuciją, kuri susidės iš trijų svarbiausių elementų. Viskas turės būti integruota į žalę į kursą. Visų pirma, mes turėsime pereiti prie dalymosi ekonomikos, iš tokios turėjimo ekonomikos, kuri dabar dominuoja, nusavybės ekonomikos. ekonomikos E, mes suprantame, kad taip pat turėsime kalbėti apie gerovės ekonomiką ir su juo siejama gausybė paslaugų. Na ir dar, e, ponios ir ponai parlamentarai, mes turėsime nuo linijinio e, vartojimo modelio prelyti prie žiedinio ekonomikos modelio. Visi tie elementai sudarys mūsų pramonės strategiją, kurios planą mes skūrėme, kurios projektą tobuliname Norėčiau šiek tiek staptelėti e, ties viešųjų ir privačių investicijų planų. Iššūkiai čia didžiuliai, sumos milžiniškos, aišku, tai atitinka siekių mastą. Mes e, jau anksčiau skelbėme, kad reikės įgyvendinti e, sąžiningo socialinio, teisingo socialinių požiūrių fondo įgyvendinimą. Turėsime padėti tiems regionams, kurie labiausiai nukentės dėl pokyčių. Tai buvo paskelbta, man atrodo, netaip seniai. Pone pirmininkė, jūsų komitete ir visame parlamente tokie pareiškimai buvo paskelbti jau anksčiau. Ir kaip jau patikslinta, uh, skelbiant žaliai kursą, sumos yra ženklios. Apie 10 milijardų kalbame visas pasikeitimo procesas, visa revoliucija tiek kainuos, reikia mobilizuoti 10 milijardų. Tai e, susidėjęs didelę dalimi iš viešųjų lėšų, tačiau ir privačių investicijų reikia pakankamai daug. Todėl mes turime suvokti, kokias didelės sumas reikia mobilizuoti. E, Taip pat investuoti turime visais lygmenimis - Europos lygmenių, regioninių, nacionalinių lygmenių, į technologijas, į naujus pramoninės ekonomikos modelius, kad Europa galėtų užtikrinti modernumą, žalias technologijas. Taip pat mes turėsime mobilizuoti e, visus viešųjų pirkimų konkursus. 15 procentų Europos BVP E, su tuo susiję. Ir visi turime stengtis patobulėti šioje srityje, nes man atrodo, kad valstybės labai vėluoja. Europa. Aš labai dažnai kalbu apie, apie patentus. E, man dar anksčiau yra tekę daug apie tai kalbėti. Ir privalu ir dabar tą temą paminėti, kalbam apie vadinamosius žaliuosius patentus. Nepakankamai akcentuojame šią problemą, Europa čia išlieka lyderė, mes turime daugiausia žaliųjų patentų pasaulyje, po to seka JAF, Japonija ir Kinija. Žinoma, e, tokį kursą turime išlaikyti ir Tai yra labai svarbu ateities mūsų įmonių konkurencingumą, ar jos būtų didelės ar mažos ar vidutinės. Reikėtų, kad mes pagalvotume apie strateginės vertės grandinę. Ji turi būti sukurta paraleliai pokyčiams nuo pradžios iki galo. Mūsų veiksmai turi būti orientuoti į technologijas, kurios leistų Europai sklandžiai įvykdyti pokyčius. Būtinos visos priemonės ir finansai, aš kalbu apie viešuosius ir privačiuosius finansus, bet taip pat turime pasitelkti Europos vidaus bendrąjį projektą, kuris yra labai naudingas. Ir be abejo yra ir kitų, kuriuos turėsime pasverti, pavyzdžiui, vandenilio uh, projektas yra labai svarbus ir aš tikiuosi, kad mums pavyks greitai čia pasiekti pažangos. Čia aš galėčiau jums tik patvirtinti, kad kaip pirmininkė Ursula von der Leyen pasakė ir visa komisija stengiasi sutvarkyti konkurencijos taisyklės, jas reikia pakoreguoti, pritaikyti prie skaitmeninio pasaulio poreikių ir prie mūsų žaliųjų siekių prie konteksto, tiesą sakant, kad mes e, nepamirštume, jog kuriame visą ES politiką. Kita svarbi tema, apie kurią aš norėjau su jumis pasikalbėti, tai yra solidarumas. Ji yra nepaprastai svarbi, be abejo, aš su daugeliu parlamentarų tą temą sukalbės ir daugelis iš jūsų esate tą temą dirbę. Aš tikiuosi, kad ta darbinė atmosfera išliks ir šiandien. <coughs> Skamba viskas labai paprastai. Kuo daugiau žiedinės ekonomikos principų pritaikysime, tuo bus ilga vertiškesni produktai, tuo ekonomika bus labiau subalansuota. Ir pramonės politikoje ateityje į tai privalo būti atsižvelgta, o mes tą pramonės politiką patys kūrėme. Be kita ko, E, turime kalbėti apie visą grandinę nuo žaliavų tiekėjų iki jų perdirbimo, iki produktų ir produktų perdirbimo. E, atliekų perdirbimas yra labai svarbus žaliavų šaltinis, tai yra vadinamosios antrinės žaliavos. Tai gali užtikrinti didesnį Europos suverenumą ekonomikos požiūrį, nes jeigu pažiūrėtumėm į skaičius, tai pamatytume, kad uh, E, perdirbamos žaliavos nėra pakankamai panaudojamas. Mes dabar siekime, kad 80 procentų e, produktų būtų perdirbti ir panaudojami antrą kartą, bent jau antrą kartą. Tik pavyzdį galėčiau pateikti. Paskutinis paketas, kurį patvirtino Europos komisija, e, yra susijęs su energijos vartojimu. Yra numatytas labai aiškus skaičius - 167 kWh. Tai e, yra pakankamai didelė suma žemynų mastų. Teravatų, atsiprašau, 167. Turiu patikinti, kad labai gerai bendradarbiauju su Nikola Šmit ir jo komanda. E, reikia suprasti, kad iššūkių bus nemažai, problemų iškils nemažai, Visi pakoregavimai ir pataisimai bus būtini, nes dabar pramonėje jau ir verslė jaučiamas tam tikras nerimas, todėl mes turime padėti jiems, pritaikyti socialinės priemonės ir eh, industrinių lygmenių mes eh, turėsime kalbėti apie kompetencijų eh, pakoregavimą akademinėje bendruomenėje turės apie tai būti daugiau kalbama. Žinome, kiek dar darbų lieka nuveikti ir mes tikimės, kad um, įgyvendinimo planai bus parengiami regionų lygmenių. Tikiuosi, kad bus sutvarkyta finansinė pusė, bet taip pat mes turime kalbėti apie uh, akademinės išvadas, akademinius sprendimus, informavimą ir visą kitą. Dar kartą galiu pasakyti. Aš galiu pasakyti, kad būtina atsižvelgti į tai, kad labai daug skaičių yra minima, kalbant apie tas permainas. Jeigu neklystu, per klausimus dar man buvo teikiama labai daug e, klausimų apie e, pasikeitimus, apie konkurenciją. Tai yra mūsų įmonių realybė, daug įmonių bijo, kad dėl mūsų iškeliamų sąlygų gali e, iškilti kliūčių jų konkurencingumui, konkurencingumo stabilumui. Ir man reikės Europos parlamento paramos, e, kalbant apie CO2 per sienas e, koregavimą. Prekės ir paslaugos, kurių normos nesutampa ES ir už ES ribų, turės būti deriamiau sureguliuotos. Ir visos valstybės narės nuolat tą temą kelia, nes ji yra nepaprastai svarbi jų išgyvenimui. Euh, ir aš nebejoju, kad euh, jūs, euh, ponia Pirinkė, ir jūs, gerbėjai, nariai pritarėte tokiai mano vizijai. Dabar da, de Jums leidus norėčiau paminėti dar kelias dalykus ir e, norėčiau pakalbėti konkre apie konkrečius sektorius. Pirmiausia, labai trumpai apie skaitmeninimo sektorių, apie chemijos pramonę, apie automobilių gamybą. Ir po to pakalbėsiu apie energetikos sektorių. Pirmiausia, skaitmeniniai dalykai. Akivaizdu, kad e, šis sektorius taps e, da, da, ateityje dar svarbesnių ir skaitmenimas paveiks e, da, mūsų gyvenimą iš esmės ir taip, kaip mes gyvenam ir judam ir gaminam. Galima kalbėti ir apie da, da, dirbtinį intelektą, apie 5G da, tinklą ir apie daiktų internetą ir mes turėsime vis daugiau, daugiau duomenų, didžiųjų duomenų. Visą tai da, iš esmės pakeis mūsų darbo metodus Ir akivaizdu, kad mes turėsime paskatinti žaliai, žaliasias permainas ir taikydami skaitmeninio. Uh, skaitmeninės technologijos mes galėsime 15 procentų sumažinti mūsų CO2 išmetimus, da, o, skaičiuojant bendrai net iki trečdalio, iki 2030 metų. Be to, skaitmininis sektorius turėtų taip pat prisidėti prie to, kad e, mūsų ekonomika būtų žalesnė ir aš gerai išmanau tai, e, šį sektorių. Ir galiu pasakyti, kad šiame, šis sektorius išskiria labai daug CO2. Ypač duomenų centrai išskiria labai daug e, CO2 ir mes turėsime pakeisti tą sektorių, kad tam, kad jo poveikis e, aplinkai būtų nulinis, e, tai e, yra sudėtingas tikslas, nes čia reikia ne vien kalbėti apie CO2. Ir mes turėsime da, įsigilinti kartu su kolegomis tam, kad mes galėtume pateikti tikrai gerus pasiūlymus šiame da, sektorėje. Ir uh, Mes tikrai labai didžiai stebėsime, kaip keisis šis sektorius, nes e, reikia mūsų piliečiams pasakyti, kad kai jie naudojasi štai tokiais vat renginiais, jie da, išskiria nemažai CO2. Reikia tą aiškiai piliečiams pasakyti. Antras sektorius, apie kurį norėčiau pakalbėti, yra chemijos pramonė. Tai yra taip pat labai svarbus sektorius. Akivaizdu, kad e, chemijos pramonė yra nepaprastai svarbi e, mūsų gyvenime. Ji taip pat yra susijusi ir su technologijomis, apie tai dažnai pamirštama. Ji yra būtina, kad mes galėtume turėti akumuliatorius, baterijas. E, ji šiame sektoriuje taip pat labai daug CO2 išmetama. Ir jums yra tikriausiai žinoma, nereikia net kartoti, kad ES mes turime pačius pažangiausius pasaulyje cheminiams psichoaktyviams medžiagoms e, taikomus teisės aktus ir akivaizdu mes norime, kad tas e, sektorius keistųsi, atsižvelgiant į naujausius pokyčius, kad jis būtų žalesnis, kad jis darytų kuo mažiau žalos žmonių sveikatai ir taip pat norime, kad jis taip pat e, prisidėtų prie mums svarbių įsipareigojimų vykdymo. Ir mes norime, kad chemijos pramonė pataisius reglamentavimą būtų žalesnė, švaresnė. Ir taip pat reikia spręsti svarbės problemas susijusios su, su endokrininė sistema ardančiomis medžiagomis. Mes suprantame, kad šiame sektorioje de, de labai nuožmiai konkurencija pasaulio lygmenių ir mes taip pat raginsime kitas šalis laikytis labai griežtų mūsų taikomų cheminėms medžiagoms normų. Ir mes norime, kad cheminės pramonė būtų atsakinga, kad ji būtų konkurencinga ir kad ji padėtų mums siekti svarbių tikslų. Be to, mes norime, kad jį taip pat e, e, būtų, to, kad mes taikytume tas pačias cheminės saugos normas, kurias taikome ir e, pramoniai, chemijos pramoniai Europos viduje. Toliau, automobilių gamintojai. Mes žinome, kad tai yra labai svarbus sektorius. Mes turime nemažai pramoninių stambių grupių šiame sektorėje, bet kaip visiems žinoma, šie sektoriai šiuo metu labai keičiasi. Dieselgate'as vadinamasis, prie kurio labai svarbiai prisidėjo Europos parlamentas, jūs visi žinote, apie ką jinai kalba. Ir todėl aš norėčiau labai aiškiai jums pasakyti, kad mums reikia užtikrinti, kad mes įveiktume tokias problemas, kurios sukėlė Dieselgate'ą. Toliau, mums reikia taip pat e, užtikrinti, kad mūsų e, e, transportas būtų žalės, kad jis būtų autonominis, bepilotis. Be ir kad jis būtų geriau susijęs tarpusavėje. Ir akivaizdu, kad čia reikės kalbėti apie ilgalaikę perspektyvą, dar vidutinės perspektyvas darbus, bet akivaizdu, kad reikės imtis darbų jau dabar ir reikės padėti pramoniai prisitaikyti prie visų šių pokyčių. Ir čia taip pat reikės dėkti naujausias technologijas. Ir taip pat reikės nepamiršti ir socialinių dalykų. Mes žinome, kokiu pokyčiu reikia, mes turime ir technologijų, ypač skaitmeninių technologijų, bet ne tik. Ir taip pat galime kalbėti ir apie akumuliatorius. Ir da, Ir ta, jūs Žinote tikriausiai, kad baterija, baterijos kaina sudarys apie 80 procentų automobilio kainos ateityje. Ir taip pat žinome, kad jeigu visi automobiliai bus geriau susijęti tarpusavį, mes galėsime sutaupyti iki 40 procentų CO2. Ir akivaizdu, tai padės mums siekti tų tikslų, kurie yra įtvirtinti žaliajame kurse. Žinome, kad šiame sektoriuje išskiriame daug ir CO2 e, išmetimų ir kitų išmetimų. Ir aš siūlau pasiūlysiu 21 metais mažinti azoto oksidų skaičių. Žinote, kad mums reikia euro 7 kūro standarto ir žinote, kad taip pat, kad NOX labai yra pavojingos medžiagos ir mes rengsime naujas teisinės normas, kurios beje bus taikomos ir smulkiosioms dalelėms kartu mes mažinsime ir CO2 išmetimus. Reikės taip pat kurti ir e, elektromobiliams reikalingą infrastruktūrą, taip pat turėsime mažinti mūsų priklausomybę nuo da, e, senų technologijų reikia, tai reiškia, kad automobiliai bus elektro, e, varomi elektra arba vandeniliu. Ir uh, vandenylės bus labai svarbi technologija ir Ir žinome, kad tai gali būti labai naudinga, ypač galvojant prekių gabenimą keliais. Ir e, taip pat mes norime, kad automobiliai būtų švaresni, žalesni ir kad jie būtų įperkami. Ir visas sektorius turės prie tų pokyčių prisidėti. Nuo kitų metų rugsėjo pirmos dienos mes taip pat pasiūlysime naują iniciatyvą dėl rinkos priežiūros ir sieksime užtikrinti, kad rinka nebūtų, fragmentuo, e, nebūtų fragmentuota ir kad ji taip pat savo struktūrą prisidėtų prie svarbių pokyčių. Atsiprašau, kad kalbėjau tiek ilgai, o dabar esu pasiruošęs atsakyti į jūsų klausimus. Dėkoju. Na kągi, o aš dabar kalbėsiu vėl angliškai. Jūs žinote, kaip paprastai mes dirbame, dabar suteiksime žodį kiekvienos frakcijos koordinatoriams ir pirmasis yra Peter Lyze ir kiekvienam koordinatoriui skiriama po dvi minutės. Prašome. Ačiū. Pirmininkė, kalbėsiu vokiškai, ne dėl įvykusio breksito, bet todėl, kad čia dirba puikus vertėjai ir mes esame įpratę kalbėti gimtąją kalbą. Ačiū gerbiamas komisijos nariai už gana aiškius e, pasiūlymus. Mes siekiame, kad aplinka ir pramonė, e, jų interesai būtų suderinti. Aš e, galiu pasakyti, kad mes turime kalbėti apie tokią pramonę, E, kuri CO2 kuo mažiau išmestų. Pagalvokit, pavyzdžiui, apie chemijos pramonę, tai būtų gana sudėtinga. Apie nacionalinių lygmenių turi būti pritaikytos aiškios priemonės. Europos komisija. Nėra vertimo į anglų kalbą, dabar reikia išsiaiškinti. Should I start again or So I start again. Mm. Yeah, vielen Dank. Pradedu iš naujo. Ačiū, gerbiamas komisijos nariai. Jūs labai teisingai pasakėte, kad mūsų tikslas turėtų būti pramonę, darbo vietas ir aplinkosaugą e, suderinti. Aš turiu labai konkrečių klausimų. Pirmiausia, e, e, tiksliau norėčiau sužinoti apie subsidijas, kada uh, E, įmonės, kurios siekia CO2 nesukeliančios produkcijos arba, pavyzdžiui, chemikalų, kurie nekelia CO2 produkcijos, e, ar jos susilauks e, į investicijų plieno gamyboje, pavyzdžiui, ar bus susilaukta reikiamų subsidijų. Kitas dalykas. Antras dalykas. Įdomu yra tai, kad ir pramonė, ir aplinkosaugos institucijos daro viską, ką gali, kad užtikrintų, jog chemikalams keliamos taisyklės net ir po Brexit būtų išlaikytos Junktinėje karalystėje, kadangi Europos rekomendacija, e, reputacija, atsiprašau, yra e, labai gera. Europos reikalavimai yra griežtesni. Yra sakančių, kad mes visų taršalų turėtume atsikratyti kuo greičiau, jeigu bus naudojamos senosios medžiagos. E, tai e, e, bus labai sunku pakeisti padėtį. Pagalvokime apie chromo dioksidą, arba e, kitas kenksmingas medžiagas. Mes turime stengtis apsaugoti aplinką, bet reikia apginti ir pramonės interesus. Iškyla per daug didelių kliučių įmonėms kol kas. Ir yra nutekėjusi informacija, kad tos įmonės pasitrauks iš ES. Galbūt būtų galima grįžti, grįžti prie tų klausimų ir pagalvoti apie chromodioksidą ir švinuotą PVC Thank you, Commissioner. And, uh, will... Ačiū komisijos nariai, sako ponė Jutė Gutelant, kalbėsiu angliškai, bet elgsiuosi nostalgiškai po praėjusios savaitės breksito. Norėčiau pagirti Jūs dėl to, kad tiek daug dėmesio skiriate žaliojo kurso susitarimui bei e, tam, kad mūsų gatvėse atsirastų švaresni automobiliai ir kokį vaidmenį e, E, ta tendencija suvaidins žalio kurso įgyvendinime, kokie standartai bus tvirtinami. Jūs kalbėjote apie Euro 7 standartą, kalbėjote apie elektrifikaciją. Aš tikrai palaikau, skatinu šias iniciatyvas, džiaugiuosi tuo, bet norėčiau, kad sukonkretintumėte kai ką. Jeigu kalbame apie elektrifikavimą, labai svarbu, kad būtų reikalinga infrastruktūra ir manau, kad tai E, bus esminis e, projektas ir turime elektri, plėsti ele, elektros e, infrastruktūrą ir keliuose, kad būtų galima ją naudoti automobiliams, taip pat, kad ji būtų pritaikyta ir stambiems vilkikams. Reikia ištisinės sistemos, turite dirbti su kolegomis komisijoje, kad reikalinga infrastruktūra būtų sukurta ir, na, ir kad jūsų projektai būtų pakankamai svarbus. Toliau, klausimas apie cheminės medžiagas. Jūs kalbėjote apie tai ir ačiū, jūs kalbėjote apie endokrininę sistemą ardančias medžiagas, tačiau galioja skirtingi kriterijai. Pažvelkime automobilius, kosmetiką, žaislus. E, nuostatos negina žmonių, Europos piliečių. O jūs esate vienas iš svarbių komisijos narių, kurie gali imtis iniciatyvų šioje srityje. Ir turime siekti didesnės teisės aktų harmonizacijos. Tai svarbu ir vidaus rinkai, kad taisyklės būtų e, tinkamos konkretiems sektoriams, kad vienam sektoriui jos nebūtų griežtesnės nei kitam. Tai svarbu ir užtikrinant lygias galimybės visiems. Noriu, kad papasakotumėte, kaip rengėtės veikti, kad būtų tas postumis ir kad endokrinus ardančios medžiagos išnyktų sparčiau, nei kad dabar vyksta procesas. Terminai tikrai tolimi ir e, veiksmai nenumatyti iki 2023. Taigi tokie du klausimai. Ačiū. Renew, Ačiū Renew frakcijos vardu, ponas Nils Torvalds. Ačiū E, pirmininkė komisijos narė, ačiū, kad atėjote pas mus. Praėjusį šeštadienį lankiausi Fosteme. Nežinau, ar esate susipažinęs su Fostem projektu. Jis Briselėje gyvendinamas jau 20 metų. tai apriepia virš 10 tūkstančių jaunų žmonių, kurie nori dalyvauti to projekto programuose. E, ši 20 metų egzistuojanti institucija įgyvendinama prancūziškai kalbančioje Belgijos dalyje ir ten nuvykęs net nesuprastum, kad esi ES sostinėje. Nėra niekur e, jokių komisijos ar uh, parlamento atributų, ženklų, bet noriu pabrėžti, kad tie žmonės galėtų mums pagelbėti ir padėti. Tai yra žmonės, kurių mums reikia. Ir kuriuos e, nusipirks kabutėse Amerikos įmonės, jeigu mes nieko nedarysime. Ir jūs tai domina, noriu pasakyti, kad 90 procentų visų informacijos technologijos projektų e, e, egzistuoja atviro šaltinio pagrindu. Aš turiu ir daugiau skaičių. Ir padėčiau Jums užmėgsti kontaktus su jais, nes mano pavardė yra labai svarbus raktas, e, atrakinantis kelią link tų žmonių. Jūs kalbėjote ir apie paradigmą, paradig, paradigmos e, keitimą. Per pastarąsias dvi savaitės domiuosi ekonomikos uh, augimo prognozėmis. Kodėl? Nes pagal tas prognozes uh, viena ekonomikos sritis uh, apsprendžia paradigmos pokytį. Todėl noriu paklausti, kokių strateginių pastangų komisija imasi, kad rastų teisingiausią, teisingą kelią ir skirtų lėšas ten, kur jų labiausiai reikia. ID frakcijos vardu Aurelė Benjė. Pone komisijos nary, komisijos veikla vidaus rinkos srityje yra susijusi su aplinkosauginiais reikalavimais aplinkosaugoje. E, kalbant apie įvežamus į ES produktus, e, čia yra m, mm, reglamentavimo tuštuma. Norime, e, par, komisija e, reikalauja e, taikyti ekologiško dizaino reika, kriterijus, tuo pat metu kelia kitus prieštaringus reikalavimus. Su energetiniais produktais, skirtingiems produktams atkeltiems iš kitos pasaulio dalies keli skirtingi reikalavimai kaip su produktais gaminamais Europos Sąjungoje. Turime remti mūsų europietiškąją pramonę, kad ji e, galėtų lengviau prisitaikyti prie aplinkosauginių e, reikalavimų. Dėl automobilių sektorius galite tikrai tikėtis mūsų paramos komisijos veiksmams šioje srityje. E, žino, girdime apie tai, kad bus kuriamas variklis, kuris CO2 požiūriu bus labai menkai taršus. E, Tačiau juk piliečiams reikia, e, nepamirškite, kad žmonės turi išgalėti josios pult, nes jiems reikia galimybę transportuotis. Kaip su e, papildomais mokesčiais numatomais, tai tikrai bus papildoma našta mūsų regionams. E, jūrų e, transporto dekarbonizavimas, jis visiškai nekontroliuojamas šiandien ideologiniu požiūriu jūsų pozicija yra aiški. Savo pasisakymą, ponė komisijos nary, jūs sakėte, kad jūs e, priešinsitės lo, nacionalistiniams e, valstybių narių ketinimams. Jūs taip pat e, citavote Monį ir sakėte, kad es yra per mažas, kad e, konkuruotų su mm, didžiausiamis pasaulio valstybėmis, tačiau e, ES valstybės narės turi nacionalistinių ketinimų. Kaip su nesažininga konkurencija mm, ir su uh, fiskalinėmis priemonėmis, kurios yra, na, kaip spastai tuo požiūriu. Janik žadu. Ačiū, ponė komisijos nary. Jūs Nekalbėjote apie savo ketinimus keisti e, vieš, mm, viešųjų pirkimų rinkų taisyklės, e, bet žinau, kad jūs e, prisidėjote prie esminio teisės akto rengimo šioje srityje ir tuo didžiuojasi. Jūs kalbėjote apie automobilius, priminėte apie mūsų tikslus dėl CO2 visiško atsisakymo, jūs pristatėte visą situaciją, kad bus parengti reikalavimai dėl mm, automobilių e, į aplinką E, išleidžiamo CO2 kiekio, kitų kriterijų, bet kaip žinote, dabar, dabartinės normos yra nepakankamai griežtos. Kalbu apie Euro 5, Euro 6 standartą. Aš užsijimu automobilių sektoriumi 2008-aisiais. Automobilių sektorius atstovas sakė, kad nieko neįmanoma pasiekti, nieko nebus. Per paskutinį susitikimą e, jie sakė, kad jau gal, gal, gal bandys tenktis. Tačiau e, miestuose reiktų už, uždrausti tam tikro tipo automobilius. Pavyzdžiui, bus e, numatoma, kad bus uždrausti dizelinų varomi automobiliai. Tačiau nėra pateikta uh, konkreti perspektyva. Jeigu norime vėliausiai 2050-aisiais būti žemynų be CO2, reikia atsisakyti vidaus degimo variklių. Ir kai kurios valstybės e, žada 2040-aisiais tapti CO2 požiūrių neutraliomis ir nori e, parengti teisės aktus dėl, dėl, šiš, dėl automobilio su šiluminiais varikliais. Ir kaip gali, taip gali būti, kad kai kurioms valstybėms yra keliamos kliūtis priimti statymus šiuo klausimu. Galbūt reiktų parengti pasiūlymus dėl šiluminių, automobilių su šiluminiais varikliais iki 2035-ųjų reikalinga iniciatyva, kuri ne tik apeitų klimato klausimų direktyvą, bet e, kuri apimtų ir vidaus rinkos taisyklių keitimą. Nešiu priminti šūkį, koncepciją. Apie prieš, iki Pelovor e, egzistavo automobilių pramonė, kuri puikiai funkcionavo, o po Pearl Harboro e, viskas labai pasikeitė, tačiau niekas nesigilino į demokratijos aspektus, į darbo vietų situaciją. Taigi, kalbant apie šiluminį variklį, Europoje reikia būtina pakeisti vidaus rinkos taisyklės, kad mes išgelbėtume darbo vietas ir išgelbėtume savo pramonę. AKR frakcijos vardu Aleksandras Vondra. Ačiū. Atstovauju konservatorių frakciją. Pas mus, mūsų frakcijoje yra Lenkijos, Čekijos, Respublikos, Italijos atstovų, šalių, kurios e, yra e, energijai e, labai imlių pramonės šakų ir noriu pasakyti porą dalykų. Visų pirma, apie plieno pramonę. Šiuo metu ji sprendžia daugybę iššūkių. E, žaliavų kainos yra labai didelis, e, anglies gamybos kaštai yra daug brangesni dėl, nei trečiosiuose šalise. Tai atsiliepia, žinoma, našumui. Ir tai iš esmės kelia grėsmę e, Europos plieno pramonės plieno sektoriaus išlikimui. Ir noriu paklausti, ką komisija rengėsi daryti, kad išspręstų šį klausimą vietos ir daugia šalių lygmenių. Priedė prie žaliojo kurso susitarimo yra siūlymas skatinti plieno gamybą be CO2 iki tam tikro laikotarpio, iki tam tikros datos E, ką Jūs apie tai manote? Plieno mums reikės ir elektromobiliams, ir vėjo jėgainėms, ir kariniam sektoriui. Jūs e, esate atsakingas ir už, už karinį sektorių. Veikiausiai ginčiai su Kinija dar labiau padidins įtampą tarptautinėje arenoje. Turime atsižvelgti ir į gynybinius e, interesus, o gynybos sektorius be plieno neįsivaizduojamas. Galiausiai, daugeliui mūsų sunku bus įgyvendinti e, energetikos pe, sektoriaus pertvarkymą be, apsinant be brandolinės energijos. Šioje institucijoje daugybė delegacijų yra nusiteikę prieš brandolinę energiją. E, visi nori kuo ekologiškesnių energijos šaltinių, tačiau prireiks valstybės pagalbos. Ir aš norėčiau, kad pakomentuotumėt e, valstybės pagalbos aspektus. Ta pati Piterio klausimą pakartosiu, bet užduosiu apie branduolinę energetiką. Dabar Mick Wallace, GUE frakcijos nariu. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariai už jūsų pasisakymą. Man e, kyla klausimų, kaip įgyvensinsime teisingą persitvarkymą, e, vertinant e, viešojo pirkimo sektoriaus situaciją. E, Airijoje yra didžiulių e, durpynų. Durpės, durpių nebebus galima naudoti elektros gamybai Airijoje iki 2030 metų ir Bornemufo darbuotojams iškils tikrai rimtų problemų. Yra projektai, kaip pasiūlyti darbo vietą to sektoriaus darbuotojams. Visų pirma, vyriausybė planuoja e, Airijos Midlanduose baržą statyti. E, ir, ir pasitelkti jūrų transportą gabenimui, tačiau negalima bus panaudoti vėjo e, jėgainių energetikos dėl, konku, dėl, vals, dėl konkurencijos taisyklių. Airijos vyriausybė yra pranešusi apie planus e, suteik, surenkti mokymus e, durpynų darbuotojams ir kad jie įgytų įgūdžių e, renovuoti namus. Bet tai yra labai sudėtinga, labai sudėtinga žmo, žmonėms e, duoti tokių įgūdžių. Tačiau dėl viešųjų pirkimų taisyklių, net jeigu tie žmonės įgys įgūdžius e, renovuoti namus, jiems vis dėlto bus labai sunku laimėti viešųjų pirkimų konkursus ir gauti, ir, ir ta, gauti galimybę gyvendinti tokius projektus. Jie, jie bus be darbo. E, E, jeigu situaciją Airijos Midlanduose lai, lai, laikote teisingą situaciją, vertinant e, pagal šį pavyzdį, iškyla labai rimtų abejonių dėl to teisingo virsmo. Taip pat buvo skelbta, kad viešųjų pirkimų taisyklės 2021 bus peržiūrėtos, kad būtų pritaikytos prie žalio kurso sustarimo. Taigi, komisijos nariai, ar galite patikinti mane, kad tikrai tai bus ir ar galėtumėte e, pakom, taip pat atsakyti mano klausimą apie tuos airijos darbuotojus, kuriems iškyla bedarbystės perspektyva. Pasuteiksiu žodį 10-20 minučių, 15 minučių gal, kad atsakytumėte į klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, gerbiami deputatai. Prale, pirmiausia, Piterio Lyzės klausimas. Jisai kalbėjo apie valstybių įsipareigojimus finansinius ir žaliosios politikos įgyvendinimą. Ir aš e, galiu pasakyti, kad su kolega Vestager kalbėjau tą temą daug ir mes kolegijoje kartu tas taisyklės aptarsime. Taigi mano atsakymas čia yra pakankamai aiškus. Kitas klausimas buvo labiau techninio pobūdžio. Jūs kalbėjote apie cheminių produktų gamybos problematiką. Jeigu aš teisingai viską supratau, e, kalbėjote apie švinuoto PVC ir chromo dioksido gamyba. Su tuo yra siejami labai svarbus tikslai. Galiu priminti, kad ankstesnioji komisija yra sakiusi, kad švino naudojimas plastiko gamyboje turi būti mažinamas. REACH direktyvoje tokia sąlyga yra aptarta. Todėl mes privalome atsižvelgti tai, ką paveldėjome iš ankstesnių kadencijų. Galiu pasakyti, kad ekspertai su požiūriu pateikė labai formalią poziciją ir jie pasakė tik tai, kad e, plastiko turi būti daugiau perdirbama. E, nes yra aiškiai pasakyta, kad e, labai didelis kiekis švino tokiu būdu patenka per plastiką į vandenynus. Tad jeigu jūs parlamentas nuspręsite eiti tą linkme ir svarsyti šią problematiką, turėtumėte atsižvelgti tai, kas jau nuveikta. Toliau klausė ponė Guteland iš socialdemokratų frakcijos. Jūs teikėte klausimą apie elektrifikaciją, infrastruktūrą būtinybę sukurti e, išplėstą visuotinę elektrinio automobilio aptarnavimo infrastruktūrą, apie tai jau komisija esame kalbėję. Kolega Timermans už tai yra atsakingas, mano tema neatsisėja nuo jo. Ta tema yra nepaprastai svarbi ir kai aš kalbėjau apie viso paketo sudėdamasias dalis, Tai e, minėjau, kad 10 milijardų turės būti skiriama, tai yra pakankamai didelė suma. Ir mes puikiai suprantame, kokiu ekonominiu iššūkiu su, dėl to iškils. Apie viešasis ir privačiasis partnerystės e, plačiai kalbame, bet mes suprantame, kad šioje srityje reikės elgtis labai atsargiai, kad e, galėtume įgyvendinti išsikeltų tikslų. Aš sutinku su jūsų analizė, jūs viską labai teisingai išsakėme, turime surinkti deramų lėšų. E, kad e, visos suinteresuotos pusės prisidėtų. Aš visiškai su jumis sutinku. Dėl normų, dėl standartų, dėl to, kad jie labai skiriasi ir kad būtina juos suderinti. Aš irgi jau girdėjau apie tai kalbant. Tai yra tikslas, kuriuo mes visi siekiame. Tai yra e, rich tikslas, pasikeltas jau prieš kurį laiką. Mes kalbame apie atskirų sektorių e, skirtingą specifiką, bet mes privalome atsižvelgti į bendros rinkos suvienodinimo būtinybę. Toliau. Trečią klausimą pateikė ponas Torvalds. Aš Labai susidomėjęs klausiausi dėl to, ką jūs sakėte apie tą Fošten projektą. Aš va toks. Ir man pačiam jis labai įdomus, aš juo labai domėjausi. Taip pat sakėte apie atviro šaltinio projektą, kuris yra puikus. Aš aktyviai dalyvauju e, šioje e, veikloje. Viskas eina teisinga kryptimi nes jūsų klausydamas aš supratau, kad nepaisant to, kad tai man yra Bruselėje, nėra jokių europietiškų simbolių. Tai yra labai svarbu. Aš jau jiems pranešiau, kad jeigu jie mane kvies atvykti, tai aš kitais metais tai galėsiu pas juos nuvažiuoti. Taigi, kai jūs juos sutiksite, galite mano vardu palinkėti, kad jie šiek tiek pakeistų požiūrį. Kiek žinau, jūs tą įmonę labai gerai pažįstate. Kitas dalykas. Ekonominio augimo erdvė. Kokiu pastangu yra dedama kokią viziją vadovaujamasi. Aš e, dviejų tipų interpretavimą čia galėčiau išsakyti. Ekologinis ir technologinis vystimasis. Šiandien mes kalbam labai daug apie skaitmeninį pasaulį. Aišku, tai keis gamybos įpročius. Ir dabar mes turime pasverti ekonominius pokyčius, taip pat turime galvoti apie naujų ekonominių taisyklių sukūrimą. E, Nobelio premiją ekonomikos rytyje gavęs uh, E, laureatas apie tai labai daug kalbėjo. Jis sakė, kad mes turime pakeisti tiesiog ekonomikos, ekonominių santykių pobūdį. Turime atsižvelgti į nematerialią realybę. Ir kitas dalykas. E, turime suvokti, kad tie pasikeitimai turi būti ekonomiškai pateisinami ir nacionaliniu, ir žemynų lygmeniu nes jeigu kaštai bus per daug dideli, gali būti daromas per didelis poveikis vartotojams, šeimoms ir bendram ekonomikos augimui. Visas yra susiję. Kodėlgi susiję? Todėl, kad ankstesnės skolos, skolos, kurias paliekame savo vaikams, turės būti gražinamos kartu su ateities skolomis. Ateities skolos bus greičiausiai orientuotos į planetos išgyvenimą. Jas paims mūsų vaikai ir anūkai. Negeras turbūt toks požiūris yra, kad mes pridarėme jums skolų, paliekame jums tai ir jūs dabar turite gyventi naujo, sukurti naujovišką planetą ir joje gyventi, gražindami mūsų paliktas skolas. ekonominiai įsipareigojimai turi būti reglamentuojami labai aiškiomis konceptualiomis taisyklėmis. Ir mes turime spręsti skolas, pasitengti skolas gražinti dabar, nepalikdami jų ateities kartoms. Tie galiu pasakyti. Toliau. Ponios Benijau klausimas. Štai jūs čia. Puikiai supratau jūsų klausimą. Visus aspektus. Yra žmonių, kurie jums pritars. Yra tokių, kurie nelabai pritars. Aš esu tarp jų. Aš pritariu tam, kad užprogramuotas e, sen, e, aparatūros ar elektrinių renginių pasenimas e, yra rimta problema, apie kurią mes turime kalbėti. Aš pats esu kalbėjęs ne kartą uh, ir kalbėjau šiandien savo žanginėje kalboje apie tą CO2 pakoregavimo per sienas mechanizmą. Tai turės neigiamos įtakos mūsų pramoniai. Mes labai jautriai šią problemą vertinome, nors galiu pakartoti, kad e, santykiai čia yra labai svarbus tarp skirtingų elementų. Kitas dalykas, be abejo, mes turime padėti visiems regionams ir savivaldybėms. Piliečiai neturi mokėti už pramoninius pokyčius. Dėl tos priežasties mes ir pradėjome kalbėti apie tą žalį į kursą. Toliau jūsų klausimas buvo šiek tiek išplėstas. Dėl liberalumo dogmų klausėte. Matėme, kad pokyčių yra. Ir dabar galiu pasakyti, kad Europa turėtų išlikti suvereni daugelį sričių. Mes kalbame apie technologinius, pagrindinės technologijas. Kalbėjote apie svarbiausius žaliavų šaltinius. Visą tai strateginių požiūrio labai svarbu, ypač aš galvoju apie retuosius metalus Europoje mes tokių metalų nerandame, nors turbūt nesame galbūt deramai jų ir ieškoję. Lengviau buvo jų rasti kitur. Galiu pasakyti, kad e, nusprendėme sukurti vis aiškesnės tes taisyklės, kurios būtų palankesnės mūsų rinkoms pasaulinėje arenoje. Pavyzdžiui, dėl 5G mes labai aiškiai pasakėme, kad uh, E, reikia aiškių suprantamų taisyklių, kad 5G nesikirstų su kitais ekonomikos sektoriais. Kas įvyks ateitie mes negalime nuspėti, bet mes pirmiausia turim pasirūpinti, kad viskas keistųsi laikantis taisyklių, o ne chaotiškai. Pana Žadau. Teikite klausimą visų pirma Ah, la norme Euro 7, euh, entre autres, hein, mais pas que. Pas que, c'était quand même beaucoup plus large. Donc, euh, le champ. Le... Dėl Euro 7 taisyklių automobiliams, dėl euh, naujų normų. Kalbame apie šiluminius automobilius, variklius, kurie kol kas lenkia visus kitus. Aš galiu pasakyti, kad jūsų tikslui pritariu, kaip ir jūs, aš noriu, kad būtų sukurtas automobilis, kurios CO2 neišmeta. Uh, Kaip komisijos narys atsakingas už šį sektorių, išsikėliau savo tokį tikslą. Jūs e, su, pa, su, jūs labai aiškiai pasakėte, kad reikia tai padaryti kuo greičiau, bet dabar išgyvename pereinamai etapą ir reikėtų pasirūpinti, kad e, tas tikslas būtų visiems priimtinas. Žinote, jau yra valstybių narių, kurios paskelbė pageidavimą uždrausti dizelinių automobilių pardavimą, bet kiek žinau ir apie benzininius automobilius Danija, Ispanija kalbėjo, jei neklystų taip pat Niderlandai ir Airija. Yra regionų, kurie kalba apie 2030-40 metus. Aš manau, kad tai graži iniciatyva. Aš viską stebėsiu itin akilai. Noriu, kad tie pokyčiai būtų e, stebimi, bet kaip komisijos narys aš stengsiuosi pasirūpinti, kad vidaus rinkos principai e, nebūtų pažeisti. Ir galbūt e, tai mes galėtumėm daryti kartu, jūs galėtumėt man padėti įveikti tą sunku darbą, nes kuo bus mūsų daugiau, tuo rezultatas bus geresnis. Bet kokiu atveju galiu pasakyti, kad nulinio emisijų automobilis yra mūsų tikslas. Toliau. Monsieur Vondar, qui était, euh, monsieur, voilà. Donc, euh... Ponas Vondar. Dėl plieno klausėte. Aišku, tai yra strateginė žaliava e, pramonės pramonė vertė yra milžiniška, jūs pats kalbėjote apie tai, e, kiek plan, plienas yra reikalingas automobilių gamybai, gynybos pramoniai. Be abejo, mes turime daryti viską, ką galime, kad plieno pramonė Europoje išliktų. Esame jau pradėję kalbėti apie e, CO2 koregavimo prie sienų mechanizmą. Ir Galiu pasakyti, kad e, turime užtikrinti, kad CO2, kuris nenatūraliai iš gamtos atsiranda iš pramonės, e, būtų geriau suvaldomas ar apmokestinamas. Kaip jau jūs minėjote, mes ieškome sprendimų, kurie būtų visiems naudingi. Taip pat e, būtina užtikrinti, kad investuosime į technologinės inovacijas ir greta viešųjų investicijų reikia žiūrėti, kaip galėtumėm valstybės paramą užtikrinti ir kokios yra galimos valstybės paramos e, priemonės. Tai yra tema, kuri aš galiu pasakyti, e, buvo labai aiškiai aptarta Europos komisijos kolegijoje. Man, jei neklystų, dar buvo klausimų. Ponas Volės klausė. Kiek suprantu, jūs iš Airijos, taip? Teikiau, klausiausi jūsų klausimo. Ne akcentas jūsų man užkliuvo, <laughs> bet jūsų specifika klausimo. Dėl durpių ypač. Galiu pasakyti, kad būtent taip ir yra. Mes turime galvoti apie priemonės, kurios lydėtų socialinių požiūrių teisingus pokyčius. Tai yra be galo svarbu, nes jūs paminėjote visus galimus metmenis. Turime stengtis visais įmanomais būdais padėti tiems, kam uh, pramonės pokyčiai kelia grėsmę. Reikia suteikti socialinę pagalbą, uh, Integruojame taip pat valstybių narių galima suteikti paramą, e, į Europos komisijos galima pagalbą. Sumos yra nemenkos. Iki šimto milijardų eurų yra minima, kad bus mobilizuota. Ir jūs paminėjote konkrečių pavyzdžių būtina atsižvelgti į neveiklumo etapą. Jūs pats ką tik sakėte, kad sunku reformuoti pramonę, randant kiekvienam specifiniam atveju tinkamą sprendimą. Galiu pasakyti, kad būtent dėl tos priežasties yra sukurtas specialus fondas. Galbūt bus ir kitų sukurta Ir apie tą fondą kalbame nuo pat žaliojo kurso idėjos pradžios. Tas fondas bus sukurtas paraleliai. Ačiū. Uh, so to... Dėkuoju, dabar perėdame prie antro klausimų ir atsakymų rato. Prašau neviršyti jums skirto kalbėjimo laiko, nes šiam ratui yra skirta apie 20 minučių. Jei mes norime, kad ponas Breton galėtų atsakyti visus klausimus, turime palikti jam pakankamai laiko. Ir pirmoji Esterla Delangė EPP. Dėkuoju, ponė pirmininkė, jūs kalbėjote savo žanginėje kalboje apie žaliasis technologijas, apie lyderystės vaidmenį, apie tai, kaip mes tapsime e, e, čempionais šioje srityje. Tačiau e, mes apie PD frakciją suprantame, kad čempionais netampame vien dėl to, kad politikai to nori, reikia nemažai padirbėti. Uh, Ir e, jau šiandien buvo kalbėta apie valstybės pagalbą, bet e, neišsamei. Aš galiu pateikti Jums pavyzdį iš Niderlandų. Pavyzdžiui, viešieji žaliųjų automobilių pirkimai vyksta, puiku, tai atitiktų žaliojo kurso susitarimą, tačiau galiausiai paaiškėjo, kad e, įmonė, kuri laimėjo viešųjų pirkimų konkursą, pirks tuos da, žalius autom, autobusus Kinijoje. Ir mes žinome, kad Kinijoje daugybė įmonių gauna valstybės pagalbą, mūsų įmonės negali dalyvauti ten vykstančiose vieš, viešųjų pirkimų konkursuose. Todėl aš noriu jūsų paklausti. Mes norime gyvendinami žaliai susitarimą, bet jei mes pirksime visas e, tas žalias technologijas ir automobilius Kinijoje, tai niekam vertas bus tas žaliasis kursas. Todėl aš norėčiau paklausti, ar mes galėsime pakeisti galiojančias dabar normas tam, kad, pavyzdžiui, per mūsų viešųjų pirkimų konkursuose negalėtų dalyvauti tos įmonės, kurios nesilaiko mūsų reikalavimų, kaip mes užkirsime kelią dempingui, prisiminame, kas vykst, vyko su Kinijoje gaminamomis saulės baterijomis ir taip toliau. Taigi todėl noriu jūsų paklausti, ar jūs kaip komisijos narys esate pasiruošęs pateikti konkrečių teisėkuros pasiūlymų, pavyzdžiui, dėl viešųjų pirkimų, nes jau seniai tokių laukiame. Dėkuoju. Toliau Kristel Šaldemozė socialdemokratų frakcija. Dėkuoju, komisarė, kad pas mus atvykote e, ir iš karto noriu pasakyti, kad aš džiaugiuosi. Ir da, e, Danijoje ir Niderlanduose da, e, ketinama uždrausti dizelinius variklius da, 2030 metais. Tai buvo puiku ir panašu, kad jūs tam pritartumėt. Jūs kalbėjote taip pat apie konkurenciją ir apie Europos įmonių konkurencingumą. Ir mes šioje srityje esame nusteikę labai ambicingai. Ir nu, todėl norėčiau jūsų paklausti, ar jūs galėsite dar 21 metais pateikti teisės aktų pasiūlymus tam, kad galima būtų įteisinti Euro 7 standartą. Nes suprantame, kad tas darbas užtruks. Ir be to, kaip jūs šiame kontekste ketinate padėti mūsų įmonėms išgyventi konkurencinėje kovoje. Toliau, Veronik Trilė Lenoir. Dėkoju, ponia pirmininkė, ponia komisarė, aš kalbėsiu prancūziškai ir kalbėsiu apie tai, apie ką jūs taip pat beje kalbėjote savo žanginėje kalboje. Tai yra dirbtinis intelektas ir jo naudojimas sveikatos priežiūrėje. Jūs žinote, kad dirbtinis intelektas ir didieji duomenys pritaikyti E, genomui, e, padės mums geriau gydyti vėžį ir taip pat užkirsti kelią tam tikroms lygoms. Mes žinome, kad e, taip pat tomis, kad dėl to gali kilti diskriminacija užimtumo srityje, socialinėje srityje. Be to, kalbam apie tai, kad šios technologijos padės mums nuspėti elgesio modelius ir ta, tai galima bus ne, net tas technologijas nuspręs, nustatyti, kaip vaikas mokysis mokykloje, kokia bus jo lytinė operacija, orientacija. Ir aš manau, kad tai iš esmės atveria duris e, technologiniai genų inžinerijai. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs vertinate visų šių naujų da, e, technologijų keliamą riziką ir jų galimybės, ypač sveikatos srityje. Dėkuoju. Toliau Edina Tot, EPP. Dėkoju, gerbiamas komisijos nariai, dėkoju Jums kaip, e, už tai, kad Jūs atvykote į Envi komiteto posėdį. Europos Sąjungoje pramonės sektorius yra labai gyvybingas ir jis vaidina svarbu vaidmenį mūsų ekonomikos gyvenime. Jūs siekite užtikrinti, kad visi ekonomikos sektoriai prisidėtų prie to, kad mes iki 2050 metų galėtume užtikrinti, kad mūsų ekonomikos daromas poveikis klimatui būtų neutralus. Ir jūs kalbėjote apie Europos pramonės strategiją. Aš manau, kad tokios strategijos rengimas gali būti puikiai proga mums geriau reaguoti klimato kaitą kartu, e, kuriant e, kokybiškas darbo vietas ir e, žalę ekonomiką. Ir Mes turime užtikrinti, kad nesumažėtų darbo vietų skaičius ir nevyktų CO2 nutekėjimo procesai, siekiant visų tų žaliųjų tikslų. Ir Todėl aš norėčiau jūsų paklausti, ar jūs galėtumėt pasiūlyti tokią pramonę strategiją, kuri padėtų mums surasti ją gyveninti reikalingų investicijų? Kaip kartu e, mes galėsime e, ir prisitaikyti prie besikeitančios klimato kaitos ir kartu sustiprinti sustiprinti mūsų konkurencingumą. Toliau, Katrin Grizė. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė, jūs neseniai kalbėjote apie migraciją, bet ją apie kalbėjote ekonomikos požiūriu. Ir bandėte pateik, pateikti taip pat ir skaičius. Ir suprantame, kad kuo didesnė yra skaičiai, tuo didesnis poveikis aplinka. Ar nesvarbu, ar kalbėtume apie. apie vartojimą ar gamybą. Ir žinome, kad žmogaus poveikis gamtai yra didžiulis ir dėl Paryžiaus susitarimo mes negalime siekti globalizacijos, nesižvaldami į jos poveikį aplinkai. Ir da, reikia suprasti, kad imigracijos da, a, a, paaiškinimas to, kad jie reikalinga tam, kad mes galėtume išsaugoti ekonomi, savo ekonomikos modelį, yra netinkamas. Nes kaip jūs galėsite e, kartu ir e, plėtoti tą patį iš esmės ekonomikos modelį ir kartu rūpintis e, aplinka. Nelabai supratau, kiek jūsų klausimas yra susijęs iš tikrųjų su aplinkosaugos komitetu, bet tiek to. Toliau. Tiemo Morėti, dėkoju, ponė pirmininkė, ir džiaugiuosi E, girdėdama ir matydama, kad žaliajam kursui iš tikrųjų komisija ketina skirti nepaprastai daug dėmesio, kaip ir Europos parlamentas beje. Mes nustatėme labai svarb, svarbų tikslą. Kalbame apie naujo Europos, de, e, naują Europos viziją. Ir Mes norime, kad Europa taptų tą pirmąją žaliąją galybę ir pasaulyje. Ir tai tikrai yra didžiulis iššūkis, bet jis svarbus, ypač, ypač ateities kortoms. Ir jei mes norime žaliųjų technologijų srityje išlikti pirmose gretose, ir jūs kalbėjote apie žalį suverenumą, mes turėsime investuoti į mokslių tyrimus kaip jūs ketinate skatinti ir remti švietimą ir mokslo tyrimus. Ir toliau da, tvarus judumas. Akivaizdu, kad reikia ne tik daryti tai, kas jau buvo deklaruota, bet ir taip pat užsimti šviečiamąją, mokomąją veiklą. Ir turime padėti jiems tinkamai pasirikti. Ir, pavyzdžiui, automobiliai. Automobiliai turi būti suvokami ne kaip prekės, bet kaip paslauga, kurią mes teikiame. Uh, piliečiams. Taigi, kaip Jūs vertinate tokius pasiūlymus? Dėkoju. Dėkoju. Toliau Bas Eikhut. Labą dieną, komisijos narė, aš čia Jums iš dešinės esu. Taip, iš kairės da, komiteto nariams, bet iš dešinės komisijos nariui. Mes patvirtiname rezoliuciją dėl žalio kurso ir tenai mes sakome, kad Europa turėtų mažinti savo poveikį e, aplinkai ir e, mūsų gamtos ištekliams. Tai yra labai svarbu. Kaip jūs galėsite užtikrinti, kad jūsų strategija būtų atsižvalgta į tą mūsų e, nulinio poveikio ištekliams tikslą? Ir mes matome, kad DG, e, general, e, augimo generalinis direktoratas neatsižvelgia mūsų reikalavimus e, siekti netoksiškų medžiagų naudojimą, nes mes ką tik gavome šių pasiūlymų dėl PVC su švinu. Taigi, kaip jūs paraginsite jūsų tarnybas skatinti naudoti netoksiškas medžiagas ir atsisakyti toksiškų? Dėkoju toliau Marija Spirakė, EPP. Dėkoju ponė pirmininkė. Dėkoju ir komisijos nariui. Mes e, dirbame aplinkosaugos ir sveikatos priežiūros komitete, tad, visuomenės sveikatos komitete. Tad noriu iš jūsų paklausti. Jūs kalbėjote apie pramonės politiką ir kalbėjote apie tai, kad jūs norite taip pat. E, da, uh, užtikrinti vaistų teikimo tvarumą ir spręsti tas problemas, dėl kurių mums trūksta vaistų. Ir čia galima kalbėti apie valstybės pagalbą, ypač farmacijos įmonėms. Jums puikiai yra žinoma apie grėsmės, kuriomis mes susidurėjome šioje srityje, kai mes iš esmės vaistų gamybą perkeliame į trečiasias šalis. Ir tai beje, kai kenkia ir mūsų konkurencingumui. Ponas Vondra, AKR frakcijos vardu turėtų pasisakyti, nebent jis nenorėtų. Gerai. Gerai, tuomet socialdemokratai. Gerai, jei jūs, jūs norite užduoti klausimą, prašome. Taip, turite teisę tai, tai daryti. Taip, du kartus net galite pasisakyti. Dėkoju, jūs neatsakėte į mano antrą klausimą ir todėl jums leidus aš norėčiau dar kartą užduoti tą klausimą daug kam iš mūsų nelabai suprantama, kaip mes galėsime gyvendinti tą žalę pertvarką, nepasitelkdami branduolinės energetikos. Aš suprantu, ką Jūs kalbėjote apie cheminės medžiagas, sakydami kolegų klausimus, bet aš norėčiau, kad Jūs vis dėlto pakomentuotumėt valstybės pagalbos branduoliniai energetikai klausimą. Um. Ačiū pirmininkė. Jau prieš mane kalbėjusie žmonės sakė, kad e, brandolinė energija Vokietijoje veikia gana gerai, bet aš vis tik turiu porą klausimų gerbiam komisijos nariui, e, kol jūs dar esate čia. Daug sektorių bus elektrifikuota, bet e, ne viską galbūt bus įmanoma padaryti. Uh, ypač tais atvejais, kam yra reikalingas vandenilis, ypač ekologiškas vandenilis. Gal jūs galėtumėt labai e, konkrečius man du klausimus atsakyti. Ar Europos komisija yra pasirengusi e, pateikti e, labai aiškaus ekologiško vandenilio tiekimo galimybės Europos pramoniai nuo 2030, 40 ir 50 metais, kokius tikslus esate išsikėlę. Ir aš norėčiau sužinoti, kokiu priemonių Europos komisija ir būtent jūs komisarė ketinate e, taikyti, kad ekologiškas vandenilis būtų e, pritaikytas rinkos poreikiams ir kaip mes galėtumėm nuo gamtinių dujų prie ekologiško vandenilio pereiti. Pavyzdžiui, ar mes galėsime investuoti į dujotiekius taip, kad jie galėtų būti panaudoti ir vandeniliui, kad e, būtų galima naudoti galbūt kai, kai kuriuo laikotarpiu bent jau abi tas technologijas ir dujų ir vandenilio. Irena Žuvėva. Ačiū. E, Renių frakcijos vardu Irena Žuvėva. Ačiū, pirmininkė. Siekiant Mm, sėkmingų naujoviškų technologijų, pavyzdžiui, dirbtinio intelekto integracijos. ES turi investuoti į mokslinius tyrimus ir infras, infrastruktūrą, taip pat aplinkosaugos politiką. Turime sukurti pagrindą, kad e, gyvendintume pramoninę strategiją ir išspręstume aplinkosauginius iššūkius. Mums reikia skubiai bendros Europos duomenų bazės E, duomenų užtikrinančių saveikumą, reikia renkti standartų dėl klimato kaitos, bžūp, energetikos, tie mega duomenys turi būti prieinami tyriejams ir įmonėms, taip pat MVI, kad leisime joms aukti ir e, dirbti novatoriškai. Komisijos nariai, ar galite papasakoti apie ES strategiją, kurios pagrindų sukurtume e, visapusišką, tinkamai veikiančią ES duomenų rinką, apimančią visus sektorius, kad jie turėtų galimybę anonimiškai naudoti duomenis ir siekti technologinės pažangos viešajame ir privačiajame sektoriuje. Kaip pa parengti sąlygas Europai tapti pasaulinė lyderė ir pasiekti pagidaujamų žaliojo kurso susitarimo tikslų, tuo pat met laikantis galiojančių etikos ir kitų reikalavimų. Ačiū, EPP frakcijos vardas Stanislas Paučiak. Ačiū. Norėčiau kalbėti apie žaliojo kurso e, po, poveikį visiems pramonėms, visiems sektoriams, taip pat ir pramoniai bei vartotojams. Ir kaip jau buvo pasakyta, bus tam tikrų uh, problemų, tam tikrų sudėtingų aspektų, tai mane ypač neramina. Noriu pakalbėti apie dvigubos dvigubus standartų maisto produktus, tai aktualu vartotojams ir taiklą. Temai skiriame labai daug e, dėmesio praėjusioje kadencijoje ir pasistumėjome tą temą nagrinėdami, tačiau tai tikrai opi tema, nes e, vidaus rinkoje atsiranda du blokai rytų ir vakarų šiuo požiūriu. Noriu išgirsti jūsų tem, nuomonę šią temą, nes tai taip pat yra jūsų kompetencijos sritis. Kaip jūs vertinat tokią situaciją, kad piliečiai turi galimybę įgyti nevienodos kokybės produktus rytų Europos piliečiams siūlomi prastesnės kokybės maisto produktai reiktų šiai temai skirti daugiau dėmesio ir laiko, nes tai aktualu. Manau, kad tai aktualu mano šalyje Čekijos Respublikoje artėjant rinkimas, bet, bet ne tik joje. Ir paskutinis klausimas Petras Kokalis iš Gūė. E. Ačiū. Pirmininkė, ponė komisijos nary, ačiū, kad atėjote pas mus. apie ekonomikos vystimas šiame e, paspartėjimo amžiuje ir bandymai įveikti tiksinti klimato kaitos laikrodį. Jūsų siūlymas dėl, e, dėl pokyčių, kurie užtruks visą vieną kartą, tai 25 metus, man atrodo per ilgai. Kaip jūs įsivaizduojate? E, vis, visos kartos gyvenimo laikotarpį trunkančias investicijas į technologijas susijęs, susijęs su iškastinio kūro šaltiniais. Ir ką, ką Jūs galėtumėte pasakyti apie prisitaikymo e, aspektus? Pagal planą mums liko dvi minutės. Na, skirsiu Jums iki septynių minučių atsakyti į užduotus klausimus, bet prašyčiau tai daryti glaustai. Ačiū. Ačiū už tokį e, visą apimantį keitimąsi nuomonėmis. Ir kai kurios klausimus norėčiau atsakyti, galėčiau atsakyti asmeniškai, o kai, atsakysiu, kai kurios kitus atsakysiu individualių pagrindų. Pradėsiu nuo paskutinio klausimo, nes investicijos turi būti, atitikti mūsų užmojų mastą. Šiandien buvo akcentavimą, kad reikia teisingo persitvarkymo, bet kalbėdami komisijos narių kolegijoje, pažiūrėjau, su ponu Gentiloni, kalbėjome apie mechanizmą, e, kuris užtikrintų daug platesnio masto investicijas. E, tai apimtų ilgalaikius įsipareigojimus ir, būtų, ir tai būtų, turėtų būti naudinga visiems, vis, visų interesams reikia priemonių, kurioms visi norėtų pritarti ir kurios lydėtų tą persitvarkymo procesą, nes, kaip sakiau, kalbame apie labai svarbų projektą reikės mobilizuoti e, e, lėšas ir prisidėti turės visi dalyvaujantys. Ir žinoma, egzistuoja konkrečios specifinės situacijos, į kurias taip pat atsižvelgsime. Noriu patinkinti ankstesnio klausimo autorių, kad komisijoje Mm, piliečiai nėra skirstomi vakarų ar rytų valstybių piliečius, bet žinome, kai kalba eina apie maisto produktus, tikrai nepriimtina, kad egzistuoja jūsų minėta situacija ir aš imsiuos mm, atsakomybės už tai. Brandolinė energetika. Norėčiau. Dėjau, e, e, kad ponas Vondra norės trečią kartą pakalbėti, nes aš jis ne, ne, sėdė be ausinių ir negirdi, ką aš sakau. Taigi, ieškojau e, salėje klausimo autoriaus. Brandolinė energetika svarb, svarbi tema, nes šios rušies energija yra svarbi ne, nemažam skaičiu es šalių. Ji laikoma per, persitvarkymo laikotarpio energetika, siekiant tam tikrų tikslų. Žinoma, valstybėms tai valstybių narių atsakomybės rytis, ne ES. Bet žinoma, ta energija yra ES e energinio derinio viena iš sudėdamųjų dalių, bet mes norime e, e, perėti prie visiškai be, be energijos, be CO2, nu, iš nuosavų šaltinių. Ir to ir sieksime. dirbtinis intelektas ir duomenys. Daug buvo klausimų šią temą. Tai labai svarbis rytis, kad nešvaistytume laiko. Galbūt jūs norėsite mane pasikviesti atskirai pakalbėti apie e, dirbtinę intelektą ir branduolinę energetiką, nes pasirodys baltoji knyga šią temą. Ir e, esu pasirengęs perduoti kai kurios dokumentus, kur e, vis aptarta viskas duomenų srautai, galimybė visiems naudotis e, duomenų, tai tais duomenų, duomenimis ne tik vieš, viešojo sektoriaus institucijoms. Vi, labai daug vyksta darbo šioje srityje. Kaip jau sakiau, ateitie galėsiu pateikti uh, išsamesnės informacijos apie tai. Ir žinoma, gilinamės ir į etikos klausimus, ir taip pat inovacijas, mokslinių tyrimų pajėgumus, panaudojant duomenis, kurie yra, tai yra produktas, prekė, kuri yra gaminama Europoje ir Europos žemynė, turi būti panaudojama. Buvo ir kitų klausimų apie vandenilį, ekologišką vandenilį, žaliai vandenilį, ekologišką vandenilį. Aš negalėsiu atsakyti. Atsakymę e, pakomentuoti skaičių, atsiprašau dėl to, aš juos atsiųsiu jums vėliau, man pasirūpinsiu, kad mano tarnybos juos parengtų. Kaip jau sakiau, e, tikrai ketinu imtis iniciatyvų dėl vandenilio e, E, technologijos, manau, kad tai strateginės svarbos aspektas. Tai susijęs su transporto sektoriaus situacija, judumu, bet aš kaip sakiau, atsiprašau dar kartą, kad nežinau skaičių, e, kur, kur, kur, kuriuos galėčiau pacituoti. Toliau kalbant apie kitus užduotus klausimus, reikės labai konkrečių taisyklių. Tai labai svarbu. Ketiname parengti labai aiškias taisyklės. O, taigi, tiek būtų bendrais bruožais, e, atsakant į šį klausimą. Pone Moreti, berots uždavė klausimą apie mokslinius tyrimus ir jūs teisi dėl to, kad reikia visam žemynį mobilizuotis. Moksliniai tyrimai yra nepaprastai didelės svarbos e, biudžete, tai tai turi, turi atsispindėti moksliniai tyrimai, kolektyvinis darbas, DFP e, turi būti skirti ištekliai ir išlaikyta, išlaikyta biudžete finansavimas moksliniams tyrimams. Tai susiję labai su žaliojo kurso susitarimu, bet turime išlikti atidus ir budrus, kad, kad e, finansai būtų skirti e, aktualiausiams poreikiams. Ir kolegės iš EPP klausimas. Autobusus Niderlanduose, kuriuos nusipirko Kinija. Veikiausiai e, jie netitinka mūsų e, galiojančių reikalavimų toms transporto priemonėms. Aš grįšiu tikrai prie šio klausimo, galite to nebejoti, ieškosiu sprendimų ir priemonių. E, kalbant apie prekybą, tinkamą sąžininką elgesį prekyboje ir konkurenciją. Mm, Taip pat, kalbant apie visas mums prieinamas priemonės, kur, kurias klasu, aš žiūrėsiu, aiškinsiu, ką galiu pasitelkti ir panaudoti. E, prieigos prie viešųjų pirkimų rinkos abipusiškumas. Tas klausimas, man atrodo, yra įstrigęs taryboje. Bet aš bandysiu jį išstumti iš mirties taško. Ir klausimas apie konkretų atvejį PPO taisyklės. Ačiū už tai, kad atkreipėte mano dėmesį tą konkretų atvejį. Aš pakalbėsiu apie tai su kolega Filu Hoganu. Man atrodo, kad labai bendrais bruožais tarsi ir aptariau, nesakiau, žinoma, visiems į jų užduotus klausimus. Buvo užduota ir klausimą apie migraciją. Galiu tik pasakyti, kad mums reikia kompetencijų e, išteklių, kad galėtume siekti tikslų šioje srityje. E, Europos Sąjunga gyvena 450 milijonų žmonių ir tai didelio augimo potencialo žemynas, e, vertinant demografinės prognozes e, Europoje gyventojų skaičius turėtų padėti 50 milijonų. Ir e, mes nepamirštame siekio pereiti, tapti žemynų be CO2, CO2 požiūrių neutraliu. E, Bet 2050-aisiais pasaulyje gyvens daugiau 9 milijardai gyventojų. Ačiū. Ir Apgailėsauju, kad neturiu galimybės konkrečiai atsakyti visus klausimus dėl to, kad pristigo laiko. Ačiū Jums. Per euh, minutės pertrauką ir perėsime prie kito klausimo. Uh, kalbėsime su Europos lygų prevencijos ir kontrolės centro vadove. So, we are going to resume our work. Tęsėme mūsų darbą. Prieš pereidami susi prie susitikimo su CDC e vykdomąją direktorę, norėčiau uh, padaryti keletą pranešimų dėl darbo atvarkės. Svarbiausia yra tai, kad po Brexito ir kolegų iš Britijos pasitraukimo pasikeitė komiteto e, sudėtis, komiteto narių skaičius. Tai buvo patvirtinta plenarnėme posėdėje ir šiandien komiteto narys yra 81 narys, o vietoj 76, kai buvo anksčiau. Ir prasidėjo uh, naujas procesas. Pas, uh, Komiteto narių skaičius žinomas, tačiau e, visi, visų narių pavardės dar nežinomos, jie bus patvirtinti kitą savaitę Strasbūre. Keletas politinių frakcijų paprašė atidėti balsavimą, kuris, prijo, kuris buvo numatytas šiandien. Ir mes sutikome atidėti balsavimą. Balsuosime dėl, Europos, e, dėl nuomonės Europos semestro klausimų kai tik tai bus patvirtinta nauja mm, komiteto sudatis, kai bus patvirtinti visi tikrieji komiteto nariai, o tai bus padaryta Strasbūrė. Taigi tai svarbiausias pranešimas. E, taip pat Veronik Trailer Noir norėjo, paprašė manęs, kad pasisveikinčiau su e, Overnė Alpių regiono iš Prancūzijos lankytojų grupė. Nežinau, ar, ar, ar jie čia dar yra, bet tikrai labai šiltai noriu juos pasveikinti mūsų komitete. Ir periname prie antrojo šiandien keitimosi nuomonėmis ir klausimo su Europos lygų prevencijos ir kontrolės centro atstove, tai keitimasis nuomonėmis. Ar jis vyksta ypatingų momentų, nes šiuo metu yra koronaviruso epidemija. Paprašiau direktorės savo pasisakymę daugiau dėmesio skirti mm, koronaviruso epidemijai ir papasakoti, koks yra grėsmės ligmuo, kokie, kaip vertinama rizika ir kaip E, atremti tą grėsmę ES ir pasauliniu mastu. Būtų gerai, jeigu pasikeitimąsi nuomonėmis aptartume ir kitas mm, temas, nes e, lygų prevencijos ir kontrolės centras atsakingas ne tik už koronavirusą, žinoma. Ačiū, kad atėjote pas mus į šį keitimąsi nuomonėmis ir turite maždaug 10-15 minučių e, ir paskui bus klausimai atsakymai. Ačiū, ponė pirmininkė, kad pakvietėte mane į šį keitimąsi nuomonėmis su Envi komitetu. Noriu ypač padėkoti Joanai Kopčinskai, kur yra naujaje kon, naujų kontaktinių asmenių su parlamentu, taip pat pasisveikinti su mūsų valdybos naujais narys. Sofija Masavykukuč ir Maralina Kopa. Ponios ir ponai, šis kasmetinis klausimas, kaip pirmininkas akcentavo, bus skirtas e, konkrečiai temai, bet noriu atkreipti jūsų dėmesį tai, kad nors ir e, svarbiausia tema yra koronavirusas, e, bet taip pat kiti virusai ir bakterijos, kurios gali kelti grėsmę Europos žmonių sveikatai, irgi nesnaudžia, mes juos visus stebime. Ir per praėjusį mėnesį mes paskelbėme keturis rizikos vertinimo dokumentus skirtus koronavirusui ir tris kitiems susijusiems su e, vaistams atsparių lygų sukėlėjų epidemijomis. Apie juos taip pat pasisakysiu šiandien. Ar yra techninė problema kažkokia? So they are trying to fix it. Okay, I would like to uh, uh Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į, į tam tikrus istorijos momentus 2003 metus. Tuo metu svarstėme kito koronaviruso epidemiją, SARS viruso epidemiją. Ir taip ir atsirado uh, po jo po tos epidemijos atsirado Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras. Praėjus 15 metų e, mes esame agentūra, kurioje dirba 280 darbuotojų iš 26 AS valstybių narių ir metinis e, ir šių metų mūsų agentūros biudžetas yra daugiau nei 16 milijonų eurų. Ir žinoma, dabar kalbėsiu jau apie korona, naująjį koronavirusą. Korona virusas buvo aptiktas e, seniai, praėjusio amžiaus 70-metyje. Tas virusas yra, e, gali, jo gali užsikrėsti žmonės ir gyvūnai. Nuo 2003-ųjų du nauji koronavirusai e, buvo aptikti, tai, tai sukeliai pavojingi žmonėms. E, SARS 2003 ir dar vienas 2000 ir Mars Ir paskutinis koronavirusas aptiktas praėjusiais metais gruodžio mėnesį yra iki šiol e, nematytas. Ir jeigu pas, toks, tokie virusai pasklinda tarp, mm, tokiais virusais užsikrečia žmonės, visada tai sukelia e, didžiulį susirūpinimą, kai, nes aktualu žinoti, kaip, jie, jie, jais už, kaip jo užsikrečiama, kaip e, apsisaugoti. E, mūsų krizių centras e, yra paskelbęs, kad, veik, kad dirba pagal antrojo ligmens e, grėsmės taisyklės. Ir ant, tai reiškia, kad mes dirbame pa, pamainomis ir pagal, pagal tą antrojo ligmens pavojaus planą dirbame dviem pamainomis. Yra dar trečiasis ligmo. E, Gaila, kad negaliu jums parodyti viso žemėlapio. I don't think this was this. Okay, uh, maybe I can show you later. Vėliau parodysiu mm, vaizdinę informaciją. Noriu informuoti apie tai, kad e, nuo šio, kaip žinoma, Šiandien ryte buvo konstatuota, kad e, virusų yra užsikrėtę 17 300 žmonių, o mirusiųjų 365, dauguma jų Kinijoje. O visos mirtys Azijos regione, 371 Kinijoje ir vienas Filipinuose. Atsiprašau, 364 Kinijoje ir vienas Filipinuose. Europoje šiuo metu yra žinomi 25 atvejai, 21 ES, 2 Junktinė karalystėje ir 2 Rusijoje. Vėliau parodysiu, kuo, kuo, kuo užsimame mūsų darbe, nes galėsite įsitikinti, pamatyti, kad yra dedikuota svetainė, kurioje kasdieną atnaujiname informaciją. Uh, ir ten skelbiama informacija prieinama ir visuomeniai, plačiai visuomeniai, ne tik sveikatos apsaugos darbuotojams. E, mūsų skelbiama rizikos veiksnių vertinimą naudoja ir žiniasklaida, ir e, atsakingos institucijos ir palaikome nuolatin, vykdome viešų ryšių kampaniją, skleisdami šią informaciją. Taigi, Europoje yra 21 uh, e, užsikretimo atvejais ir mūsų tikslas dabar yra izoliuoti sergančiuosius ir pasipriešinti tolesniam uh, viruso plitimui. Kolegos e, šalise, kuriuose yra apsikrėtusių šiuo virusu, e, dirba visą reikalingą darbą, stengiasi kiek manoma anksčiau diagnozuoti susirgusiuosius, e, juos izoliuoti, taip pat išsiaiškina visus asmenys, su kuriais tie susirgusieji galėjo kontaktuoti aštuoni susirgymo atvejai e, vokie, Europoje, devyni Vokietijoje, vienas Prancūzijoje, o visi kiti susirgusieji atsivežė virusą į Europą. Ir šiuo metu visi šie užsikrėtusieji, užsikrėtusieji yra kontroliuojami. valdant šią epidemiją mūsų centras teikia paramą šalims, kad galėtume pasipriešinti tolesniam viruso sklidimui. Teikiame konkrečią apčiupiamą pagalbą šalia rizikos veiksnių vertinimo, kurį nuolatos atnaujiname. Paskutinį tokį, tokį paskutinę apžvalgą grėsmių parengėme sausio 31-ąją, taip pat e, yra, egzistuoja sutarta sistema dėl e, pranešimų teikimo apie atvejus, e, gairės kaip tai daryti ir e, labai specifiniai techniniai dokumentai skirti šalims, kad joms padėtų, e, kaip diagnozuoti, e, kaip tirti įtariamus atvejus ką daryti, kaip išsiaiškinti, su kokiais asmenimis bendravo užsikrėtęs ir kokių infekcijos prevencijos ir kontrolės priemonių imtis sveikatos apsaugos institucijose. Esame paskelbę ir laboratorinės gairės, kaip, kaip pranešti apie naujus koronaviruso atvejus. Taip pat mes tikriname, koks yra valstybių pasirengimas tokie, tokioms krizėms, tokiems epidemijoms. Atliekame, rengiame apžvalgas, aiškindamėsi, ar valstybės geba aptikti virusą. Tai yra pradinis taškas. Nemačiau galutinių rezultatų dar, bet kiek žinome, šalis geba aptikti virusą, o penkiose ES valstybėse yra laboratorijos, kurios yra pasirengę ištirti kitų valstybių siunčiamus bandinius. Teik, e, teikdami paramą šalims mes esame parengę e, trumpas brošiūras sveikatos apsaugos darbuotojams bei kelia žmonėms vykstantiems į Kiniją arba grįžtantiems iš Kinijos tokie modelinė informacija, tokia model, modelinė informacija yra ne tik išversta į reikalingą kalbą, bet ir e, gali būti atitinkamai priderinta prie vals, konkrečios valstybės konteksto, galima uždėti valstybės e, emblemas. Šiuo metu rengiame apžvalgą ir tyriame, kaip, koks yra valstybių parengties būvis, kaip jos yra pasirengę tokiems atvejams, ypač ligoninės. E, Žinoma, mes čia ne patys vieni viską darome glaudžiai. Kasdieną bendraujame su komisijos e, santai direktoratu, su Kinijos lygų kontrolės prevencijos centru e, ir e, pasaulio sveikatos organizacija. Bendraujame ir su Afrikos lygų kontrolės ir prevencijos centru, kad išsiaiškintume, kokie yra jų gebėjimai valdyti naujus koronaviruso atvejus ir pasipriešinti jo sklidimui. Dabar man reikia rizikos vertinimo. Norėjau apibendrinti mūsų veiklą. pateikdama vertinimą, kai ir, ir pristatydama, kaip mes vertiname dabartinę grėsmę. E, epidemijos, koronaviruso epidemijos tolesnio plitimo tikimybė yra didelė. Jeigu kalbame apie piliečius, kurie gyvena, es piliečius, kurie gyvena Kinijoje, jų atveju tas e, epidemijos plitimas yra pakankamai aukštas. Uh, tikimybė, kad ES piliečiai užsikrės kitose, gyventis kitose Kinijos provincijose užsikrės yra nedidelis. Taip pat yra e, vidutinio. Mm, vidutinės grėsmės tikimybė, kad at, bus įveš, e, papildomai į ES bus atvišta sergančių viruso atveju toliau vertinant perspektyvas, ar, ar toliau mm, žmonės užsik, užsikrės nuo kitų sergančiųjų e, tuo virusu Europos Sąjungoje. Manoma, kad e, tokia tikimybė yra labai, labai maža. Je, jeigu e, sergantysis, užsikrėtęs e, koronavirusu e, tas virusas užsikrėtimas nediagnozuojamas ankstyvoje etapu, tai žinoma yra didesnė tikimybė, kad, virusas, kad, jis, kad tas sergantysis virusą paskleis. Galėčiau suteikti daugiau informacijos, bet dabar esu pasirengusi atsakyti jūsų klausimus. Noriu pakalbėti apie keletą kitų grėsmių, pateikti keletą kitų pavyzdžių. Tai vienas iš jų tai tymai. Praėjusiais metais buvo 53 tūkstančiai atvejų tos lygos, 95 žmonės mirė nuo jos. Tai lyga, nuo kurios galima skiepytis, turime našių, pigių vaistų. Situacija paaiškintina iš dalies tuo, kad yra daug klaidingos informacijos ir dauguma, daugelis žmonių uh, E, neigiamai žiūri į skiepijimąsi. Todėl 2019 taryba paskelbė rekomendacijas, kad reikia stiprinti bendradarbiavimą e, tų lygų atveju, kurioms, kurias galima užkardyti per skiepus. Ir dabar mūsų agentūra rengia e, skiepams dedikuotą portalą, tai yra es iniciatyva. Ir tai, bu, kaip norime plačiai pristatyti, tai bus e, tikros e, e, mokslinės informacijos šaltinis. To, to svetainės atidarimas yra numatytas šiais metais. Kita grėsmė, kurią jau minėjau, tai atsparumas, antimikrobinis atsparumas. Ir vienas iš rizikos grėsmių vertinimo yra paskelbtas šiandien ir ten e, pateikėme e, vertinimą apie karbą penamezo gaminančias enterobakterijas Lietuvoje. Noriu Jūs informuoti, kad kiekvienais metais apie 35 tūkstančiai žmonių miršta dėl antimikrobinio atsparumo. Ir antimikrobinio atsparumo našta ar grėsmė palygintina e, su gripo, e, živ arba tuberkuliozės drauge vis, vis, bendrai daroma grėsme. Taigi netgi didesnė už koronaviruso grėsmę. Taip pat noriu Jūs informuoti, kad mes E, nagrinėjame situaciją už ES, kad apsaugotume Europą. Ir šiuo klausimu dirbame su PSO bei ECO direktoratu. Ir šiuo metu vienas iš mūsų darbuotojų lankosi Kongo demokratinėje respublikoje, kur ebola virusas dar nėra visiškai e, įveiktas. Atrodo, kad jis bus netrukus įveiktas. E, nes e, da, pastangos dedamos jau pusantrų metų. Noriu pakalbėti. Tada aš noriu pakalbėti apie kitas mūsų agentūros 2019 e, metais spręstas problemas bendrai. Praėjusiais metais mes parengėme 23 greitos rizikos vertinimo ataskaitas. Tuo tempu įsibėgėjo jau šiais metais aštuonis atitinkamai pateikėme ir panašu, kad šie metai bus dar intensyvesni. Uh, 58 techninės ataskaitos padarytos įvairiomis temomis. Iš dalies tai buvo techninės konsultacijos, buvo parengta, e, atsakyta visą eilę parlamentarų klausimų, ne tiek daug kaip įprastai dėl to, kad praeisiais metais keitėsi parlamentas. Taip pat mes 86 mokslinius straipsnius paskelbėme iš viso moksliniuose leidiniuose. Šių metų prioritetinės rytis yra tokios, kaip jau sakiau, pirmiausia, E, atsparumo mikrobams problemos sprendimas. Toliau turime dirbti įgyvendinant į tarybos rekomendaciją, kad būtų sustiprintas bendradarbiavimas kovojant e, su lygomis, kurių galima išvengti vakcinomis. Kalbėjome apie paramą Europos komisijai sprendžiant tvarios plėtros tikslus, ypač živ, hepatito ir tuberkuliozės atvejams. Plešėme savo veiklą E, elektroninės veikatos rytyje, turime daug projektų. Ir mes norime dabar sukurti nuspėjimo sistemą tam tikroms infekcinėms lygoms, kad galėtume iš anksto nuspėti, kas gali kilti. Mes ir toliau e, remiam ES valstybės narės e, pasirengimui sveikatos problemas plintančiomis per sienas, taip pat turime vidinius mechanizmus ir žiūrime, kiek naudos iš to galima gauti. Kas yra suplanuota 2020 metams? Mūsų valdyba prieš tris mėnesius, tik tai prieš du mėnesius patvirtino planą ir dabar daugelis iš mūsų uh, skiriame dėmesį koronos virusui ir e, dalis mūsų veiklos yra apleista. Todėl kovo mėnesį tik tai teiksime ataskaitą apie savo prioritetus, nes dabar mes jų negalime svarsyti. Galiausiai pradžioje aš norėčiau e, keletą žodžių pasakyti apie e, tai, kas yra susiję mūsų steigimo reglamentu. Prezentaciją mes jums parengėme, galėsite patys paskaityti, todėl dabar dėkoju jums uždėmesį. Thank you. No, Štai, pagaliau prezentaciją matome. Tai ką, pradėsit iš naujo? Labai ačiū. Bet kokiu atveju ši prezentacija bus išplatinta jums labai greitai. Aš pats ją ant stalo turiu. Man tenka kaip pirmininkui didelė garbė. Ir galiu pasakyti, kad yra labai įdomių skaičių, žemėlapių schemų. Jeigu kada šios problemos sugrįž, mes galėsime jas panaudoti, kai atsakinėsime narių klausimus. Taigi, pradedame nuo kontaktinių asmenų, Envi komiteto, ponė Košinska, 40 minučių. Keturios minutės, atsiprašau. Dėkuoju, panie Przewodniczący, drodzy kolegos. Dėkuoju, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Pone direktorė, dar kartą džiaugiuosi, kad jūs pas mus atvykote. Palaikome nuolatinius ryšius ir aš labai džiaugiuosi, kad toks dialogas tarp Europos parlamento ir ECDC vyksta. Būtų labai gerai, jeigu mūsų posėdžiai vyktų ne dėl lygų grėsmių, dėl kokių kitų priežasčių. Šiuo atveju aš kalbu apie e, grėsmę visuomenės sveikatai dėl koronaviruso, kaip paskelbė PSO. Jau per ankstesnius posėdžius esate kalbėjusi apie valstybių narių pasirengimą kartu kovoti su virusu. Taip pat sakėte, kad kairios valstybės narės labai aktyviai prisideda prie laboratorinių testų kūrimo ir nori padėti toms valstybėms, kuriuose gali būti diagnozuoti lygos atvejai. Taigi matome, kad iš tiesų abipusės paramos ir bendradarbiavimo principas egzistuoja. Žinojame jau, pažinome jau panašių infekcijų. Uh, SARS 2003, MARS 2012 metais. Ar mes galime būti tikri, kad mūsų medicinos veikata yra pakankamai tvirta? Bet aišku, visuomet reikia ypatingo pasirinkimo. Turiu tris klausimus. Ar ECDC, kuri yra komisijos vykdomoji agentūra, gali e, sukurti paramos mechanizmą koordinuotiems veiksmams, kai reikės diagnozuoti koronos viruso infekcijas e, Europos piliečių tarpe arba žmonių, kurie atvažiuoja į Europą tarpe. Jeigu ES virusas pradėtų plisti, ką darytumėt, kad e, išsiaiškintume lygos nešiotojus? kaip e, išplatinti masiškai diagnostinius testus. Taip pat jūs kalbėjote apie bendradarbiavimą su Kinijos centru. Ar palaikote tiesioginį ryšį su jais, ar tik tai per pasaulio sveikatos organizaciją kalbatės? Tokie būtų mano klausimai. Labai ačiū. Dėkoju, kad palaikote ryšį su mumis. Jau jūsų viename pasisakymė girdėjau keturis ar penkis klausimus. Aš tikiuosi, kad e, vadovė galės atsakyti visus klausimus konkrečiai. Labai ačiū. Klausimas dėl laboratorijų rėmimo. Iš tiesų, taip jau yra. Kai kurios valstybės pasiūlė e, padėti testuoti laboratorijose. E, lygos atvejus kitose valstybėse. Dabar mes turime tik tai pavienius atvejus, bet jeigu taip atsitiktų, kad lyga labai išplis, tokiu atveju mes nerekomenduotume diagnozuoti kiekvieno atvejo. Tai tik tai užverstų darbų diagnostikos laboratorijas. Turime rasti algoritmą, kad e, galėtume stebėti lygos plitimą ir kitimą. kad mes galėtume jį suvaldyti, tačiau paprastai, ypač jeigu turime klasterių, visų patikrinti negalime, tai būtų per daug sudėtinga. Taip pat buvo pandemijos atveju, ne visi galėjo būti diagnozuojami, nes jeigu E, grupėje žmonių matome panašių simptomų ir vienas grupės narys yra diagnozuojamas koronavirusu, mes jau galime žinoti, kad visa grupė yra užsikrėtusi tą pačią lygą. Todėl mes turėsime žiūrėti, kaip organizuoti tą sistemą, kad resursai būtų išmintingai panaudoti. E, dėl bendradarbiavimo su Kinijos lygų prevencijos centru mes su juo bendradarbiaujame, lygų diagnostikos centru, palaikome nuolatinius ryšius Taip pat gavome jų ataskaitos apie dabar susidariusią padėtį vertimą. Ir žinome, kad ten dirbantis kolegos susiduria su rimtu spaudimu. Todėl dabar susidaro įspūdis, kad yra daroma viskas, kas įmanoma, kad mums būtų suteikta jų turima informacija. Okay, so I... Taip. Pereiname prie spontaniškų pasisakymų. Perskaitysiu sąrašą. Peteris Lyzi, Jutta Guteland, ponas Sadas, e, Veronique Trier Leonor, Azenkamp, ponas Volis, Rivazi ir dar du, trys, trys Uh, už paskutinį pasisakymą reikės daug taškų atiduoti. Taigi sąrašas jau baigtas. Prašyčiau visiems silpti į minutę 30 sekundžių. Tada jums liks laiko atsakymams detaliai. Pirmiausia, Peteris Lyzė. Labai ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju ir uh, poniai pirmininkiai, kad jūs priėmėte mano klausimą apie pavardų. Šią temą mes plačiai diskutuojame. Uh, Žmonėms ta tema labai rūpi, taip pat man labai svarbu, kad e, būtų visose srityse ta problema sprendžiama. E, kol kas mes neradome nei vakcinų, nei antibiotikų, bet aiškiai yra kartuojama, kad panikuoti nereikia. Svarbu gauti teisingą informaciją. Dėkoju už mums suteiktą informaciją iš jūsų pusės ir aš norėčiau taip pat pakartoti, kad nereikia plėsti panikos. Žmonės tiesiog turi suprasti, kad mes, esame, kad mes padėtį valdome, kontroliuojame, Europa žino, kas vyksta. Ir aš norėčiau pateikti du klausimus, kuriuos kelia ir mano rinkėjai, mano žmonės. Mano rinkiminė apygardo yra e, įmonė, kuri gamina vaistus. Taigi, tie du klausimai, kurie kyla, yra tokie. Ar galima tikėtis viruso mutacijos, būtų dar, e, kuri būtų dar pavojingesnė? ir e, tada e, masiškai išplistų. Ir kitas dalykas yra mokslininkų, kurie sako, kad Kinijos administracija mums neteikia teisingų skaičių. Ar nėra kitaip, negu Europa ir kitos pasaulio dalis įsivaizduoja? Ar jūs manote, kad mes iš tiesų gauname teisingą informaciją? Jutta Gutteland, for SND. Socialdemokratų vardu Jutta Gutteland. Ačiū. Mes e, e, šioje e, diskusijoje pamatėme, kad yra labai svarbu gauti informacijos ir mes labai vertiname informaciją, kurių jūs teikėte, aptarėte klausimus, kurie mums dabar yra labai aktualūs ir mes turime galvoti apie tolimesnę perspektyvą, galvoti, kaip dabar reaguoti. Šiuo atveju būtų labai svarbu pasiklausyti, išgirsti, e, kas dabar yra daroma Europoje, kokia patirtis jau yra sukaupta kovojant su virusų plitimu. Aš, pavyzdžiui, galvoju apie SARS ir kitas lygas. Nes žinome, kad kartais sprendžiamos problemos, kurių nereikėtų spręsti. Ir dabar vyksta tikrai geras darbas. Aš visiškai sutinku, kad mes neturėtumėm skleisti panikos, e, mes turime visi susitelkti ir pasirūpinti, kad būtų skleidžiama informacija tarp valstybių narių, kad mes išsiaiškintume, kokią pagalbą galime vieni kitiems suteikti ir kaip galime apsaugoti žmonės nuo tokio viruso. Uh, kad mes išvengtume masinio išplitimo. Kitas dalykas, man buvo labai malonu girdėti, kad ES viduje bendradarbiavimas vyksta. Mano klausimas yra toks. E, manau, kad mes patys savęs galime klausti. Visų pirma, mes žinome, kad e, a, lyga pratrūko Kinijoje. A, e, ar jūs galvojate apie tai, kodėl ten, kokie simptomai E, yra, mes žinome, bet kitas dalykas yra sakoma, kad ta lyga e, e, yra išplitusi tarp tam tikros žmonių grupės ir žmonės bijo, kad jeigu jie buvo susitikę su užsikrėtusiais žmonėmis, jie jau dabar yra užkrėsti patys. Kaip mes galime uh, užtikrinti tą užsikrėtimo apribojimą. Aš jums labai dėkoju taip pat už komentarą dėl timų. Labai gerai pasakėte. Aš taip pat e, noriu pakartoti, kad atsparumas antibiotikams yra viena iš rimtesnių problemų ir aš norėčiau, kad jai būtų skiriama daugiau dėmesio. Aš norėčiau, kad mes Europos parlamente e, būtumėm išgirsti esame daug sakę apie sparumą antibiotikams. Susakysiu, esu skaičiusi labai daug rekomendacijų, bet aš norėčiau sužinoti, ką jūs konkrečiai galėtumėte tuo klausimu pasakyti. Ačiū ponė pirmininkė, ponė direktorė. Ši epidemija mums labai aiškiai parodė, kad sveikatos grėsmės yra globalios ir reikia vieningo solidaraus atsakymo. Virusai sienų nepripažįsta ir sprendimai turi būti ieškomi tarptautiniu mastu, bent jau Europoje tikrai. Šiuo požiūriu aš norėčiau pasidžiaugti ES veiksmais, ypač koordinavimo, kontrolės ir priežiūros srityje. Aš kaip gydytoja kiekvieną dieną sutinku, susitinku su savo valstybės medikais, kurie kalba apie tai, kaip e, Prancūzija įgyvendina pasaulio sveikatos organizacijos ir Europos nuorodas e, dėl e, susijusio su šiuo virusu. PSO nurodymai yra labai gerai parengti ir visiems suprantami, bet vis tik tai mes suprantame, kad skirtingose pasaulio darise tuo nurodymai yra įgyvendinami skirtingai. Ir pirmiausia, mes čia kalbame apie valstybės, kurios šiuo metu labiausiai kenčia nuo viruso. Nes tos lygos e, labai greitai plinta ir kontrolė turi būti ištikrinama deramai. Gerbama direktorė, ar jūs galėtumėt e, maždaug išmatuoti, kokiu mastu pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijos yra įgyvendinamas ir pirmiausia e, pačios Kinijos teritorijoje jos yra įgyvendinamas? Ačiū. Ačiū. Dar tris klausimus išklausysime ir paskui suteiksiu žodį jums. Idėja, Madame Benjų. Pane Benjų, idėja frakcija. Madame la direktrice. Pone direktorė. Visas pasaulis dabar gyvena užsikrėtimo grėsmėje ir sveikatos apsauga tampa pagrindiniu prioritetu. Visi kalba apie koronos virusą. Skaičiai e, tokie baisus, kad mes kartais galvojame, kad epidemija už kelių dienų pavirs pandemija. Laisvas asmenų judėjimas, migracijos politika, E, sienų nekontroliavimas tik tai dar labiau palengvino tokio pobūdžio virusų plitimą. Mes jau keletą dienų reikalaujame, kad būtų sugriežtinta e, sienų kontrolė, ypač oro uostuose. Tačiau sienos tarp Europos išlieka toliau labai lengvai perinamas ir kontrolė yra labai menka. Rusija tuo požiūriu savo sieną su Kinija jau uždarė ir dabar uh, E, reikalauja, kad visi atvažiuojantis iš Kinijos būtų uždaromi karantiną. Tai yra tam tikra psichozė, bet Europos lygų centras neturėtų, e, ar neturėtų jis reikalauti, kad Schengeno erdvė būtų sustabdyta, ar nebūtų pakeista migracijos politika. Kas yra daroma? Ačiū. Bet kokiu atveju man labai patiko jūsų komentaras ir dėkuoju iš karto už atsakymus. Pone Rivazy Žaliųjų. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė direktorė. yra kalbama apie tai, kai įmamasi veiksmų dėl koronaviruso, bet ar jūs turite nepriklausomų faktų, nepriklausomų turimų? Ar jūs žinote, iš kur atsirado ta lyga? Kalbėjome apie šikšnosparnius, bet kiti sakė, kad tai galbūt vyko žuvies turguje, o kiti sako, kad visai turgus nieko bendro neturi. Ką jūs iš tiesų apie tai žinote? Taip pat yra teikiama labai daug klausimų dėl to viruso mutacijos galimybių. Kaip yra iš tikrųjų? Ar jūs esate atlikę genetinį tyrimą? Uh, Ar esate e, palyginę kinišką koronavirusą ir prancūzijos koronavirusą, ar jie yra genetiškai vienodi? Ir kitas dalykas - užsikrėtimo e, tikimybė. Yra daug žmonių, kurie sako, kad visi atvežti iš Kinijos į Prancūziją 14 dienų turi būti karantine. Kada e, užsikrėtimo galimybė sumažėja? Po 10 žūrų, dienų, po 15 ar po kiek? Kitas dalykas. Tol, kol mes esame Europoje, mes turime visą reikalingą sveikatos apsaugos sistemą, kur leidžia pasirūpinti susirgusiai žmonėmis, juos gydinti ir panašiai. Bet pagalvokime apie Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenino regioną. Ten, jeigu pradės plisti lyga, padėtis bus žymiai sudėtingesnė. Ar turite labai konkrečių rekomendacijų, kad uh, kaip galėtume padėti tom šalims, nes turime diagnostiką, kuri yra labai reikalinga viruso atveju, ar tai būtų gripas ar kokia kita, kaip šiuo atveju koronaviruso lyga. Ar jūs turite kokių rekomendacijų, kaip elgtis su kitomis pasaulio dalimis? Ačiū ir paskutinis klausimas. E, ponios Hazekamp, ačiū, ačiū už pateiktą informaciją. Turiu daug klausimų ir aš norėčiau pateikti jų. Uh, dėl antibiotikų naudojimo gyvulininkystėje ir e, problemų susijusių su zoonosija. E, aš žinau, kad koronavirusas e, yra, kaip teigiama, kilo tarp gyvūnų, tarp laukinių gyvūnų, įskaitant vilkus ir gyvatės. Panašiai kaip ir SARS virusas. E, kyla klausimų, ar mes ir toliau turim valgyti mėsą gyvūnų. Bet prisiminkime, 2002 metais e, laukiniai katinai buvo apkaltinti dėl SARS plitimo. O taip pat buvo paskaičiuota, kad iš kupranugarų žmonės galėjo užsikrėsti. Jeigu mes nutrauksime prekybą žvėrieną ir baigsime vartoti žvėris, ar mes nesustabdysime koronaviruso plitimo, ar nereikia baigti žvėrienos e, priekybos, produktai iš Kinijos atvažiuoja Europą. Tai būtų naudinga, padėtų ir žmonėms, ir gyvūnams. Dėkuoju, dabar prašome, galite atsakyti į visus tokius paprastus klausimus. Taip, dėkuoju, dėkuoju Jums už e, patiktus klausimus. Iš tikrųjų, de, de, klausimai susijęs su įvairiais, įvairiomis temomis. Ir e, mutacija. Ir šio viruso da, e, galimybė, galimybės mutuoti. Du kartus buvo apie tai kalbėta. Virusai mutuoja, tą reikia pasakyti, e, ne vienodų greičių. Ir apie šį konkrečiai virusą kol kas informacijos neturime. Atrodo, kad jau labai seniai kalbame tą virusą, tačiau iš tikrųjų ta, tas virusas buvo identifikuotas tik prieš tris savaitės. Taigi turime uh, suprasti, kad dar negalime atsakyti į visus klausimus. Gal po kelių savaičių ir galėsime, bet šiuo metu kol kas dėja negalime. Atsakyti visus klausimus ir dėja į klausimą apie mutaciją negalime pateikti jums atsakymo. Bet akivaizdu, kad reikia ieškoti atsakymo, nes mutacija paveiktų tiek viruso aptikimą laboratorijose, tiek jo galima, galima gydimą. Kinija. Jūs kalbėjote, kad gal skaičiai nėra tikslus, Jūs tikriausiai pastebėjote, kad per, per pastarą e, savaitę, per dešimt dienų užsikrėtusiųjų e, skaičius padidėjo nuo 12 tūkstančių iki 208 tūkstančių. Ir aš nemanau, kad tiesiog buvo slepiama pradžioje uh, kažkas, bet aš tiesiog noriu pasakyti, kad ko gero tas skaičiai rodo, kad dabar mes gebame geriau nustatyti tą virusą, jį diagnozuoti. Jei būtų kas nors slepiama, slepiama jau būtume apie tai sužinoję. Taip, iš, tik, iš tikrųjų, da, paaiškinote viską. Aš suprantu, kad gal mano da, atsakymas nepatenkino jūsų, bet e, aš negaliu spekuliuoti, negaliu da, teikti jums nepatikrintos informacijos. Taip, be abejo, mes padėtį stebime ir jei e, mes pamatytume, kad duomenys e, kažkaip nesutampa, mes apie tai kalbėtume, bet kol kas e, da, niekas nekelia mums didelių abejonių. Toliau dar vienas klausimas. Kaip elgtis su tais žmonėmis, kurie atvyksta į Europos šalis iš Kinijos? Galiausiai be abejo, nacionalinės sveikatos priežiūros institucijos priims sprendimą dėl to, kaip su tokiais asmenimis reikia elgtis. Bet mes parengėme informaciją, tai yra toks dokumentas, kuriame nurodyta, kaip žmonės turėtų elgtis, kai jie grįžta iš Kinijos ar kai jie atvyksta iš Kinijos. Kitaip tariant, jei jie, jie turi kvepavimo takų infekcijos simptomus, jie turi uh, nuvykti arba į ligoninę, arba pas gydytoją. Ir tenai turi ne tik paaiškinti, kokie yra jų simptomai, bet ir kur jie lankėsi pastarosiomis dienomis. Tai yra labai svarbu, nes mes visi žinome, kad kvepavimo takų infekcijos yra labai paplitusios žiemą. Taigi, de, jei kiekvienas, de, kas turi peršalimo simptomų, dabar kreipsis į laboratorijas ir prašys, kad jiems būtų, patik, kad būtų patikrinta, ar jie nesirga koronavirusu, tai e, reikštų, kad dar, tų laboratorijų darbo krūvis būtų de, labai labai didelis. Todėl de, atvykę iš Kinijos asmenys turi nurodyti, kur jie lankėsi Kinijoje konkrečiai, kokioje, de, kokiame regione. Ir tame informacijos de, dokumente yra nurodyta, kaip reikia elgtis. Ir kokios yra nacionalinės rekomendacijos. Toliau. Ar mums yra žinoma, kaip yra gyvendinamos pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijos Kinijoje? Ne, mes neturime galimybės patikrinti to. Aš pabandysiu įsigilinti į šį klausimą Ir beje, ta, išgirsiu jūsų klausimą, tai aš pabandysiu įsiaiškinti, kiek ir kokios informacijos mes turime tuo klausimu. Ir mes neturime iš tikrųjų galimybių tikrinti, kaip elgesi Kinė, bet mes galime paklausti kolegų PSO, ką jie apie tai galvoja. Toliau. Buvo taip pat kalbama apie tai, kad kai kurios šalis netgi ketina da, nutraukti Šengeno erdvės taisyklės sustabdyti jų taikymą, bet e, tai yra politinio pobūdžio diskusija ir mūsų centras negali e, e, čia teikti savo nuomonės. Mokslinių požiūrių vertinant, šiuo metu mes nematom, nematytume jokių priežasčių sienoms uždaryti. Ar mes žinome, iš kur yra atkeliavęs tas virusas, iš kur jis yra kilęs? Labai įdomus klausimas. Ir kiekvienas ko, e, iš čia esančių, ko gero, prisimenate, kad pradžioje buvo kalbama, kad tas virusas atsirado Juhano miesto turguje. Po to kažkas pradėjo kalbėti apie tai, kad kad pra, praeitėje buvo žinoma, kad koronavirusai buvo susiję su gyvūnais. Ir atrodo, kad viskas aišku. Bet po to iškilo klausimas, kaipgi žmonės užsikrėtė tuo virusu, nes iš šimto pirmųjų užsikrėtusių tik tai 50 lankėsi tame turguje. Tai taip, gal ta, tas virusas ir kilo iš kokio nors gyvūno, bet akivaizdu, kad, kad ir tarp žmonių jis gali plisti. Ir tą mes matome labai aiškiai, nes Kinijoje dabar visi nauji atvejai da, yra tie atvejai, kai virusas perduodamas nuo žmogaus kitam žmogui. Inkubacinis laikotarpis. Taip, mes renkame duomenės apie tai, stebėdami padėtį Dabar manoma, kad tas laikotarpis yra nuo 3 iki 12,5 dienų, nu, dienos. Ir todėl 14 dienų karantinas turėtų padengti ten net ir tą ilgiausią tą, pagal prognozes inkubacijos laikotarpį. Bet mes turime gebėti prisitaikyti, nes e, žinome, kad kai kurių virusų inkubacinis laikotarpis e, gali siekti net 21 dieną. Todėl reikia atidžiai stebėti padėtį, stebėti, kaip virusas keisis. AKR šalės. E, jūs nematėte žemėlapio, bet. Uh, Akivaizdu, kad kol kas Afrikoje mes neturime, iš Afrikos neturime pranešimų apie tą, šį virusą. Ir akivaizdu, kad mes esame pasiruošę padėti Afrikai, jei ta tokio pagalba būtų jai reikalinga. Tikiuosi, kad aš atsakiau į jūsų, ponia Hazekamp, klausimą apie priekybą laukiniais gyvūnais. Aš manau, kad uždrausti tokios priekybos dabar nereikėtų, tai nepakeistų padėties. Gal galima tą priekybą būtų nutra, uh, uždrausti dėl kitų priežasčių, bet akivaizdu, kad toks priekybos draudimas nepaveiktų da, uh, dabartinės padėties. Gerai, dabar perėmėjau prie kito klausimo atsakymo rato. Pone Čardas, dėkoju Jums už tai, kad pas mus atvykote ir paaiškinote mums, e, kokia yra dabartinė situacija. Aš norėčiau Jūsų paklausti apie kitų lygų protrukius ir apie valstybių narių ir uh, lygų kontrolės ir prevencijos centro gebėjimus reaguoti į tokius e, lygų e, protrukius, pažiūrėjau, jūs minėjote timus ir e, kitas lygas, taigi ar mes gebame tinkamai reaguoti į tokius lygų protrukius. Ir kaip jums sekasi bendradarbiauti su Kinija ar, ar ta, ta, su Kinijos lygų prevencijos ir kontrolės centru? Ir aš nežinau, ar jūs turite ką nors Kinijoje tam, kad galima būtų įsiaiškinti, ar mums teikiama informacija apie užsikrėtusiuosius ir apie mirusiuosius yra tiksliai. Ar jūs turite savo žmogų tenai, kuris galėtų viską patikrinti? Dėkuoju. Toliau panas Polčiak, EPP. Ačiū, ponė pirmininkė. Rezistence, protože to je věc, která, uh, myslím, že... Taip, aš turiu labai konkretų klausimą dėl eh, pagalbos. Labai svarbu yra, kad eh, žmonės imtųsi priemonių dėl antibiotikų atspar, atsparumą antibiotikams. Ar piliečiai yra tuo požiūriu e, gerai informuoti. Ar mes turėtume labai konkrečiai e, pasakyti, ką reiškia tas atsparumas e, antibiotikams ar mikrobams. Nes aš manau, kad iš dalies mes patys esame atsakingi dėl to, kad tų problemų turime. Thank you, chair, and, uh... Renijų frakcija, panas Torvalds. Dėkuoju, panė pirmininkė, ir dėkuoju, panoje Monų. Dėkuoju Jums už tai, kad pas mus atvykote. aš kažkaip Marlen Dietrich e, dainuojama daina. Kada mes juos suprasime? Nes aš dabar stebiu tai, kas vyksta Kinijoje ir pris, e, skaičiau taip pat ir straipsnį laikraštį New York Times, kuriame kalbama apie tai, kad vienas epidemiologas bandė perspėti visuomenę apie tokio protrukio grėsmę, tačiau jis susilaukė tik sankcijų. E, Ir mes matome, kaip autoritarinis režimas da, ne visą informaciją mums pateikia apie tai, kas vyksta. Ir aš manau, kad mes turėtume kreiptis į da, pasaulio sveikatos organizaciją, nes autoritariniai režimai tai yra da, a, tikrai tokie, su kuriais sunku yra bendradarbiauti ir vargu ar galime pasitikėti. Mes Gonzalės, ačiū, kad atėjote į mūsų komitetą ir kad kalbamės apie koronavirusą, nes norime e, pasipriešinti isterijos e, plitimui. Turime e, panaudoti išmani išteklius ir e, imtis prevencinių e, priemonių e, sveikatos apsaugos sistemoje, juk buvo SARSas. E, Ebola, buvo kitų epidemijų, krizių. Aš tikiuosi, kad visi matė filmus šią temą. Reikia ir tiesiog, kad egzistuotų protokolai pritaikyti tokiems atvejams ir uh, reikia imtis teisingų priemonių. Taip pat reikia nepamiršti, kad ir tarptautinė, pažiūrėjau, netgi siūloma ta, pasi, trumpam suspenduoti tarptautinę priekybą dėl krizės, tačiau tai nieko neduotų. E, tai tikrai nėra dar viską, visus e, žudant epidemiją. Kaip jau minėta, e, laboratorijos dirba ir e, Taip pat reikia paminėti, kad reikia toliau užsimti stebėsiną, bet kaip manote, kiek laiko dar praeis, kol e, išsiaiškinsime, kaip viskas yra ir, kaip, ir kada galėsime m, mm, aptikti, diagnozuoti tą plitimą pasitelkiant mūsų protokolą. E, Galiausia, e, mus iš Kinijos pasiekė informacija apie tai, kad e, kad gydant pacientus įprastinėmis gydimo priemonėmis, tais, tais atvejais jie teigiamai reaguoja. Kalbame apie koronavirusas, bet Konge, Afrikoje yra 3000 E, sergančių ebolo ir 3000 mirusių dėl ebolos. Todėl noriu paklausti, kokias e, prognozes, e, kokiam er, e, progno, pro, pro, prognozės išvalgom pasidalintumėte apie galimybę e, suvaldyti ebolos virusą Kongė ir kokios, kokia tikimybė, kad tai pavyks. Ačiū žaliųjų vardu, ponė Timės. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti, ponė Mon, už pateiktus paaiškinimus. Kaip ir visi čia esantis, aš irgi norėčiau žinoti, ką jūsų agentūra darys, bandydama pasipriešinti koronavirusui. Jūs nemažiau informacijos jau pakeitė, patikėte, kiek suprantu, jos šaltinis yra neteisėtas, nelegalus mėsos turgus Uhano provincijoje ar kitur. Uh, ir norėčiau paraginti neįsile, pasipriešinti e, mėsos, ne, ne, neteisėtai vežamos mėsos importui į Europos Sąjungą. Kalbu apie 270 tonų per metus įvežamos. Žinoma, bushmeat. E, ir tai yra dažnai lygų šaltinis. Po ebolos krizės ir po to, kai paaiškėjo, kad dėl neteisėtai įvežamos mėsos buvo užsikrėsta tomis lygomis, e, jau konstatuota, kad būtent tai yra e, lygų šaltinis. Konstatuojama, kad tai svarbi grėsmė, e, rizikos veiksnys žmonių sveika, gyvūnų sveikatai. Noriu paklausti, kokiu priemoniu imamasi, bandant e, pasipriešinti šios nelegaliai įvežamos mėsos importui. Ponas Volis, ačiū pirmininkė apie koronavirusą. Ir kalbant apie skaidrumą, epidemijos įgos skaidrumą, E, klinikinių duomenų skelbimą žingsnius, e, ankstyvą diagnozę, e, sergančių izolaciją ir tokį spartų dviejų ligoninių pasatymą. Ar sutiksite, kad Kinijos vyriausybė ir Kinijos žmonės reaguoja tinkamai į viruso suvaldymą ir turėtume juos gerbti už tai? Per, per savaitgalį skrydyje iš Kinijos buvo kinas, labai sergantis kinas. E, nusileidus lėktuvui, e, jis buvo išvežtas ir, ir ištirtas ir tik šiandien paskelbta, kad jis nesirgo tuo virusu. Tačiau visiems keleiviams, ne vienam iš keleivių kitų nebuvo e, išdalintos kaukės, visiems leido išsiskirstyti po skrydžio. Ar tai normalu? Airijos atsakinga tarnyba neatnaujino informacijos savo svetainėje po praėjusio penktadienio. Nėra e, informacijos apie įtartinius atvejus, apie lokaciją. Jūs sakėte, kad dirbate su narės, valstybėmis narėmis ir kad Europos lygų prevencijos kontrolės centras dalina pamfle, informacinius lapelius, krajutes. Noriu paklausti, kokia Kokias, e, kokius patarimus, kokias konsultacijas teikėte tokiams valstybėms narėms kaip Airija, kad, kad jos gebėtų e, su tokiais atvejais susidoroti. Aš nenoriu čia skelbti pavojaus, bet ar jūs manote, kad, kaip aš papasakojau, tuo atveju buvo pasilgta tinkamai? Ačiū. Prašau, žodis jums atsakyti į klausimus apie koroną virusą ir kitas temas. Buvo užduotas klausimas apie tai, kaip e, e, kovojant su koronaviruso plitimu, kaip tai atsiliepia valstybių narių gebėjimams e, atremti tą grėsmę. Situacija yra labai nevienoda valstybėse narėse. Šiuo metu tik penkios valstybės ES e, yra paliestos šios situacijos ir jos, žinoma, e, turi nemažai išteklių skirti šios problemos sprendimui. Darau prielaidą, kad e, kitų lygų stebėsena taip pat toliau yra vykdoma. Bet jeigu kiltų epidemija, gali būti, kad Mm, jos pasieks savo ribas. Ir jeigu sulauksime prašymo teikti pagalbą, mes žinome, galime juos paremti, bet žinoma, mūsų gebėjimai taip pat yra riboti. Ir kažkuriuo momentu mes turėsime e, apsispręsti dėl prioritetų, kam teiksime pagalbą ne tik Europos e, žemino lygmenį, bet ir kurioms valstybėms narėms. Noriu tik patvirtinti, kad mes bendraujame su Kinijos e, kontrolės ir lygų prevencijos centru tiesiogiai, ne per PSO. TSO. Tai yra įprasta tokiuose situacijose ir anks, jau ankstesnių atvejų tai buvo daryta Pavyzdžiui, paukščių e, gripo, kuomet buvo paukščių gripo protrukis, darau prielaidą, kad PSO turi savo darbuotojų ten vietoje. Man atrodo, Maniloje yra regioninis organizacijos biuras ir keletas mūsų mokymų programuose dalyvaujančių darbuotojų yra pasirengę vykti, jei prireiks. A, a, antimikrobinis atsparumas ir ar kiek žmonės informacijos turi gauti apie tai. Nuo 2008-ųjų kiekvieną dieną kartu su PSO visą savaitę skiriame šiai temai, akcentuojame tai, kalbame apie tai E, informacija skirta žmonėm bei sveikatos apsaugos sektoriaus darbuotojams, nes visi e, turi suvadinti savo vaidmenį, kalbant apie antimikrobinę atsparumą. Pacientai, gydytojai, sveikatos apsaugos institucijos, politikai, veterinarai, vaistininkai, visi visuomenės nariai turi suvaidinti savo vaidmenį. Ir tos kampanijos kasmet yra apriepia tam tikrą spektrą. Mes akcentų, mes ypač atkreipiame dėmesį į tai, kas, kur yra kieno atsakomybės rytis. Tai yra daroma ir matome, kad kai kurios šalis, kai kuriuose šalise yra pasiekta tam tikra riba, uh, to stiprėjančio antimikrobinio atsparumo tendenciją stebint, o kai kurios gali, kitose yra situacija, kurią galima pakeisti. Taip pat tai, kad kinai yra gana griežtai taiko visas priemonės. Na, ta, tas metodas nebūtinai pasitvirtinti visur kitur tai, kas e, pasitvirtino, kad ta, tas metodas pasirinktas ir pritaikytas Uhane nebūtinai veiktų Europoje. Tačiau tai nereiškia automatiškai, kad, kad tai priliksta informacijos e, slėpimui. E, Kinija buvo labai kritikuota po SARS protrukio ir manau, kad ji iš to atvejo pasimokė. E, buvo lab, sparčiau pasidalinta informacija ir dabar stebime kitokią situaciją nei prieš 15 metų. Algoritmas ir Jūs uždavėte klausimą apie, apie tai, kiek kokios yra tendencijos ir kiek žmonių rimtai susirga lyga. Kol tokios informacijos dabar neturime. Infekcija yra neumi, bet yra e, mirtinų atvejų, yra mirčių. Bet jeigu įvertiname visus duomenis, mirtingumas vis dėlto yra mažesnis negu SARS epidemijos atveju. Bet vis dėlto turime toliau stebėti situaciją. O kalbant apie gydimą, nėra gydimo šios lygos. Yra tik tai bandymai e, im, imti simptomų. Yra atliekami bandymai aiškinantis, ar antivirusiniai vaistai prieinami rinkoje galėtų paveikti tą uh, e, lygos sukėlėja, bet kol kas taip tai nepadeda. E, demokratinė Kongo Respublika. Matome, kad, kad kasdien vis mažiau susirgymų. Tokia yra informacija. Sižu, kas savaitę e, aptinkama vis mažiau susirgusių e, ebolos virusų. Ir žinoma, kadangi tai yra pili, potencialiai pilietinio karo teritorija, bet kokie e, saugumo, pablo, bet koks saugumo situacijos pablogėjimas gali atsiliepti naujam viras, nu, virsti naujų viruso protrukiu. Taip, dėl e, siūlymo e, kovoti su neteisėta, neteisėtai vežama beždžionių mėsa. E, tai klausimas, kuris yra daugiau skirtas e, sveikatos e, Europos maisto saugos agentūrai dėl Airijos. Nežinau tiksliai, kaip viskas nutiko jūsų minėto, su jūsų minėto skrydžio keleivis ir tuo faktu, kad visiems buvo leista išsiskirstyti. Aš abejoju, ar jiems buvo leista taip tiesiog išsiskirstyti. Aš daryčiau prielaidą, kad buvo uh, kad e, atsakingos institucijos surinko iš jų visų kontaktinę informaciją, o apie paskutinį. Dėl sprendimų, kuriuos priima atsakingos institucijos, yra mechanizmas nuo 2013, kuomet iškilus kažkokiai tarp valstybiniai grėsmiai, e, šalis keičiasi informaciją apie tai, kokias priemonės jos diegia spręsdamo šią situaciją. Ir mes gavome nemažai informacijos apie tai, šalis, kokio, kokiu priemonių šalis įgyvendino. Tikiuosi, kad atsakiau į beveik visus klausimus. Ačiū per aštuonias minutės. Puiku. Sveikinimai. Ir man pratesti. Ne. Ir dabar e, žodis dviems e, parlamento atstovams e, agentūros valdyboje. Kopai, poniai Kopai ir poniai Kukovič. Ačiū pirmininkė Konfa už galimybę mums dalyvauti šiandienos susitikime su direktorė Amon ir noriu padėkoti direktoriai už jos prezentaciją. Norėčiau atkreipti dėmesį į du aspektus. Visų pirma, į papildomą siūlymą ECDC, e taip pat pakalbėti apie savo vaidmenį parlame, kaip parlamento stovės agentūroje vaidmenį. Įvykus breksitui tapo dar akivaizdžiau, kad Europos piliečiai nežino visų Europos institucijų uh, uh, privalumų ir galimybių. Agentūra turėtų vykdyti ryšių kampaniją ir siekti uh, pasiekti plačią visuomenę. Paskutinėme posėdėje e, buvo primtas sprendimas, e, kad agentūra turi skelbti savo, tai centras turi skelbti informaciją įvairiomis kalbomis, nes iki šiol jį buvo prieinama tik anglų kalba. Reikia suteikti galimybę e, piliečiams skaityti informaciją gimtąją kalbą, ypač vyresniems piliečiams. Taip pat reikia daugiau informacijos apie tokias e, situacijas kaip koronavirus protrukis. Ir veikiausiai to, to centro aktyvesnė viešųjų ryšių veikla yra šiandien reikalinga labiau nei bet kada. Taip pat noriu pakalbėti apie Envi komiteto ir mūsų santykius ir bendradarbiavimą. ECDC e e, valdyboje. Man sutikta garbė būti Europos parlamento atstove šio centro valdyboje bei taryboje. Aš dirbu ten e, be jokio finansinio atlygio. Aš būčiau pasirengusi teikti paslaugas ir komiteto nariams E, prireikus. Tačiau problema yra ta, kad nėra sistemos, kaip teikti tokią informaciją. Jeigu būtų žengti žingsnį tobulinant šią sistemą, mes tikrai galėtume prisidėti užtikrinant, e, kad Europos piliečiai jaustųsi saugesni, turėdami daugiau informacijos. Chairman, uh, all, say... Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad visiškai sutinku su tuo, ką mano kolegė ką tik pasakė. Uh, elementaru, visuomenę turime traukti į diskusiją apie sveikatos problemas. Galiu pasakyti, kad mano požiūriu ECDC centras yra ta organizacija, kuri gali prisitaikyti prie skirtingų grėsmių ir gali pasikeisti. Bet to matom, kad tos lygos nuolat mutuoja, kiekvieną kartą e, tą matome ir koronavirusas yra būtent toks. <coughs> Agentūros veikla, agentūros veikla yra daugias luoksnė. E, mano patirtis iš astarųjų keturių metų yra labai įdomi. E, darbas dirbantis su e, antibiotikų rezistencija, su pasipriešinimu skiepams. E, O tai yra labai rimta problema. E, ir tos temos išlieka jūsų centro pagrindinės, e, pagrindinės temos. Kitas dalykas. Aš labai norėčiau, kad Europos parlamentas aktyviau dirbtų e, ar palaikytų ryšį su ECDC. Pone Kuvič ir aš pati, kaip Europos parlamento atstovės, bandome palaikyti ryšį su valdyba E, ir su Europos parlamentu Renviko metu e, palaikėme nuolat ryšį ir dėkuoju poniai Kupčinskai už susidomėjimą ir norą su mumis bendradarbiauti. Tačiau manau, kad padaryti galime daugiau. Ir kaip mes galėtumėm geriau užmėgsti ryšį su Envi ir su plačiaja visuomenė. Manau, kad tai yra labai rimtas iššūkis ir jūsų centrui, ir visuomeniai bendrai. What about translations for CDC? Um, uh, Prašom jums atsakymui. E, mes ECDC veiklą matėme daug kartų vertinama. Keletas valdybos narių nenori, kad mes uh, tiesiogiai su gyventojais palaikytumėm ryšį. Tai yra vienas dalykas. Mes e, manome, kad esame tarsi tarpiniai pozicijai, bet e, kalbant apie vertimus, taip, pripažįstu, kad dauguma mūsų dokumentų yra tik anglų kalba. Ir uh, Mes kaip tik dabar galvojame, kad reikėtų bent jau galvoti, kaip išversti santraukas mūsų ataskaitų į visas kalbas, kad tai būtų stabiliau. Nes dabar dokumentai, kuriuos rengiame, pavyzdžiui, dėl koronaviruso, nuolat keičiasi. Versi juos į visas kalbas būtų labai sudėtinga. Nuolatgi, kol vertimas ateiks, reiks jų dokumentą keisti. Taigi dabartinėme raidos etape Vertimas nėra gera alternatyva. Taip pat naudojomės mašininius vertimus, bet kai tekstas techninis, tai nieko negalim padaryti. Aš taip pat labai norėčiau padėkoti ir Sofijai ir Marilinai, nes jos bandė parlamento poziciją mūsų valdybai pristatyti ir mes tuo labai džiaugiamės. Ačiū. Ačiū. Uh, a... Po dviejų savaičių susitiksim su sveikatos srities komisijos narė ponė Kiriekidės. Jeigu bus naujų pokyčių dėl koronaviruso, Ji pateiks naujausią informaciją. Ir jeigu reikės, mes jūs pasikviesime dar kartą. Ačiū. So, um, earlier, uh, not... Kaip jau anksčiau sakiau, šiandien nebalsuosime. Balsuosime Strasbūrė, kai uh, Envi komiteto nauja struktūra bus patvirtinta prieš perinant prie prieštaravimų prašymų, uh, noriu pranešti, kad uh, sausio 20 dienos koordinatorių rekomendacijai turime patvirtinti. Jeigu niekas neprieštarauja, mes jas formaliai patvirtiname. Ir dabar pereiname prie e, prieštaravimų. E, vienas iš jų buvo susijęs su propolio ekstrakto nepatvirtinimu. Pirmiausia, ponė Brinar iš ID e frakcijos, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Aš pristatau Žal Molan, kuri turi kitų reikalų poziciją ir atsiprašo, kad negali dalyvauti šiame posėdėje. Pirmininkas prašo uh, nedalyvaujančių parlamentarų išeiti, kad jūs galėtumėt kalbėti ir būti išgirsta. Gerbiama direktorė, prašyčiau išeiti iš salės. Labai ačiū. Excusez-moi, vous pouvez reprendre. A, taigi, pirmininkė, mėly kolegos, noriu pasakyti, kad aš čia atstovauju savo kolegį Žolmelan poziciją, nes ji turi kitų reikalų ir atsiprašo, kad pati negali pristatyti turimo teksto. Taip pat aš norėčiau priminti keletą labai svarbių elementų susijusių su uh, šiuo Europos komisijos nesuvokiamu sprendimu. Tai yra, ji nepatvirtino propolio kaip pagrindinės medžiagos. Visų pirma, propolis yra natūrali medžiaga, kurią bitės surenka ir pagamina. E, gyvūnai, e, bitės yra produktus gaminančių, gaminantis gyvūnai e, E, propolis yra renkiamas bičio aviliuose ir labai griežtai kontroliuojamas. Mes pastebėjome, e, kad įvairiais pavydalais jis gali būti naudojamas kaip maistinis priedas. Ir e, mes dabar matome, kad E, gali būti gaminami įvairiausi propilo, propolio terminai, pavyzdžiui, dėl gerklės skausmo ar dėl kitų lygų. E, Bruselio e, vaistinėse jų galite rasti ir tie medikamentai yra traktuojami kaip saugus žmogaus vartojimui. Jie yra patvirtinti kaip saugus žmogaus vartojimui. Trečias dalykas. Europos komisija ir EFSA kalba apie alerginės reakcijas. Ir E, mini endokrininius disruptorius ir genotoksiškumą. Nepristatinėsiu visų argumentų, kurie e, Europos komisijos dokumente įvardinti. Aš galiu tik paminėti, kad sprendimai netitinka dėl tos pačios medžiagos. Per pasarosius dešimt metų e, propolis yra naudojamas, bet dabar sakoma, kad jis gali būti kancerogeniškas propolio netraktuokime, propolį traktuokime kaip pagrindinę medžiagą. E, jis turi būti siejamas su tam tikrais augalais, kuriuos vartoja žmogus. E, ne pirmą kartą Europos komisija atsisako išduoti patvirtinimą propolio gaminiams. Komisija tiesiog atsisako uh, pateikti aiškaus pagrindo. Mes turime numatyti e, geriau ekologiškai subalansuoto ūkininkavimo galimybių ūkininkams. Ir e, tą turi suvokti komisija dirbanti Berlemon pastate. Aš prašau kolegų paremti šį prieštaravimą, nepaisant politinių skirtumų. Ačiū. Suteiksiu žodį frakcijoms. Pirmiausia, EPP, ponas Beseks. Proper... Šis prieštaravimas iš tikrųjų yra pagrystas e, racionaliais argumentais, e, remiamasi taip pat e, atsižvelgti medicinos duomenys da, ir kitur surinktos duomenys. Maisto saugos agentūra Nuo 2013 metų prašo, kad Europos komisija pateiktų daugiau informacijos apie Europos, turim, Europos komisijos turimą informaciją apie pagrindinės medžiagas. Ne, ir jie nurodo, kad kartais propolios gali sukelti da, da, odos sudirgimus ir taip pat. Uh, Žinome, kad kartais, kai kartais tos medžiagos būna ant vaisių odelių ir dėja reikia pasakyti, kad Europos komisijos pateikta informacija nėra pakankama, kad galima būtų nurodyti, kad ta medžiaga veikia endokrininę sistemą ir turima informacija apie ekstraktus neleidžia, nesudaro galimybių nustatyti, ar ta medžiaga yra e, pavojinga. Aš manau, kad mes turime atsižvelgti į mokslininkų turimus duomenys ir medžiaga gali būti patvirtinta tik tuo met, kai nėra jokių abejonių, kad ta medžiaga nėra genotoksiška ir neveikia endokrininės sistemos. Taigi aš negaliu pritarti šiam prieštaravimui. Dėkoju. Toliau socialdemokratai. Ne, nieko nėra iš socialdemokratų, iš Renew frakcijos. Kartais koordinatorius yra, prist, uh, yra priverstas atsakinėti į tokius klausimus. Man atrodo, kad čia įvyko kažkoks nesusipratimas. Dokumentas yra labai aiškiai nurodyta, kad propolis yra natūraliai medžiaga, ir kad ji turi būti tokia, kad galėtų ištirpti vandenyje. Tačiau čia kalbame apie kitokią medžiagą. Kalbame apie propolio da, etanolio da, tirpalą. Ir tai yra jau visiškai kitokia medžiaga, todėl tai mes nepritarėme da, prieštaravimui. Panas Paulius, žaliųjų. Pone Paulius, dėkoju, ponė pirminkė. Aš manau, kad mes turėtume, atsižvelgti į mokslininkų turimus e, duomenys, jei e, reikia e, atlikti tam tikrus matavimus, tam tikrus tyrimus, tam, kad galima būtų pa, leisti naudoti kokią nors medžiagą. Mes negalime da, E, tiesiog priminėti sprendimų priklauso nuo to, ar neatžgara natūrali ar sintetinė. Reikia atsižvelgti į mokslininkų e, pateikiamą informaciją. Jei gamintojas negali pateikti mums reikalingos informacijos, tuomet negalima tokios medžiagos tvirtinti. Ir mes nepritarsime šiam e, prieštaravimui. AKR dėkoju. Panas Vonda, mes taip pat nepritarsime šiam prieštaravimui. Pirmiausia, dėl to, kad kai kalba eina propolio ekstraktą, reikia pasakyti, kad komisija neturėjo pakankamai informacijos tam, kad ji galėtų nustatyti, ar buvo laikomasi augalų da, apsaugos reglamento 22 straipsnėje reikalavimai buvo įvykdyti. Kartu yra aišku, kad e, e, šis sprendimas neužkirs kelio pateikti e, dar vienos paraiškos, patvirtinti propolio ekstrakto kaip neįtin veiklios medžiagos pagal reglamento 7 straipsnį. Taigi, apibendrindamas, galiu pasakyti, kad Mes nepritarsime šiam prieštaravimui, bet dėl to, kad buvo remiamasi 23 straipsnių, bet mes manome, kad ateityje vis dėlto galimybės patvirtinti tą medžiagą lieka, nes mes labai mylime propolį. Pone Hazekamp, bitės yra da, puikus, da, um, puikios būtybės, jos gamina medų. Uh, ir propolį. Vašką taip pat. Ir da, be abejo, jos gamina ta, visas tas medžiagas ne da, a, dėl to, kad žmonės jomis naudojasi, dėl to, kad jos reikalingos yra da, o, bičių kasdieniam gyvenime. Ir žinome, kad propolis yra natūrali medžiaga ir galime įsigyti įvairių preparatų turinčių dopropolio vaistinėse. Tačiau aš manau, kad vis dėlto reikia išlaikyti budrumą. Mes žinome, kad kai, kurie, kai kurios medžiagos, kurios yra laisvai parduodamos vaistinėse ir kurios e, nekelia didelės rizikos, pavyzdžiui, astas, vis dėlto gali būti e, pavojingos tam tikrais, tikromis aplinkybėmis. Ir todėl aš manau, kad mes turėtume reikalauti, kad viskas būtų tinkamai patikrinta. Jei negalima tokio patikrinimo atlikti, tuomet mes tiesiog darome išvadą, kad mes negi turėjome galimybės nustatyti, kad kokia nors medžiaga yra genotoksiška ar kad ji kenkia endokriniai sistemai. Ir apskritai, aš tiesą sakant, manau, kad mes neturėtume da, vokti propolio iš bičių ir mes negalime pritarti šiam prieštaravimui. Ponas Berens iš da, sveikatos generalinio direktorato. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš kalbėsiu labai trumpai, nes iš esmės visi, kas domisi šiuo klausimu, pasakė tai, ką aš galėjau pasakyti. Čia kalba eina apie bazinės medžiagos patvirtinimą, o bazinė medžiaga yra labai konkretus dalykas pagal augalų apsaugos reglamentą. Ir tas patikrinimas nėra pribotas laikų ir, ir da, tos medžiagos iš karto po patvirtinimo gali būti naudojamas valstybės narėse kaip apsaugos, augalų apsaugos priemonė. Uh, Ir mes suprantame, kad kai kurios medžiagos tvirtinamos dėl to, kad jos nekelia jokio, jokio susirūpinimo. Ir pareiškėjas pareiškė pat savo pareiškoje, kad propolis gali sudirginti odą. Ir todėl mes negalime tos medžiagos tvirtinti kaip bazinės medžiagos pagal reglamentą. Medžiagos, kurios yra apibūdinamos kaip tradicinės. Da, gydomosios medžiagos taip pat čia netinka, todėl kad kalba eina apie medžiagą, kuri liesi su oda. Ir po to mes nusprendėme, buvo taip pat dar vienas sprendimas, kad Bauris parodė, kad nėra jokių įrodymų, kad propolis gali turėti tą poveikį sveikatai, kur, apie kurį kalbėjo pareiškėjas. Ir aš galiu pritarti ponui Vonda, Čia, kalb, šis sprendimas yra susijęs su šios medžiagos tvirtinimu kaip bazinė medžiaga. Tačiau ją galima būtų patvirtinti kaip normalią aktyvę medžiagą arba um, mažos rizikos medžiagą. Jei mums bus pateikta informacija apie tai, kad šį, apie šios medžiagos genotoksiškumą arba poveikį endokriniai sistemai, nes jeigu ji būtų genotoksiška ar ardytų endokriniai sistemą, tuomet mes negalėtume jos patvirtinti. Na kągi, viskas atrodo labai aišku, mes balsuosime dėl šio dokumento vasario mėnesį. Toliau mes perėmėme jau prie tokios suprastinės temos, tai yra prieštaravimas dėl GMO. E, tyliai turėtų pradėti, bet ar jį yra saliai? Taip, taip, prašome. Taip, mano eilė. Taip, prašom dabar tai jūsų eilė pristatyti prieštaravimą. A, taigi, tai, taigi da, dar kartą. Na, e, e, kągi, da. Mes e, žinome, kad e, dėl gamybos kartais nukertami yra, sojos gamybos yra kertami miškai ir beveik visa soja ten auginama yra genetiškai modifikuota. Ir e, ta, tokia soja yra spari glifozinatui ir glifosatui. Ir tai reiškia, kad šis, šie produktai, cheminiai produktai yra da, skleidžiami ir taip jau jautrose ekosistemose. Uh, Europos Sąjunga da, masiškai da, um, įsiveža da, genetiškai modifikuotą soją, kuri naudojama yra gyvulių para, uh, pašarai ir tai mes prisidedame prie miškų kirtimo. Jeigu mes norime mažinti E, biologinės e, įvairovės nykimą ir miškų kirti, užkirsti kelią miškų kirtimui, turime da, pakeisti savo elgesį. Ir todėl aš norėčiau paklausti, ar komisija ketina įtraukti GMO organizmų importą ir ypač sojų importą į da, mūsų eksporto poveikio aplinkai vertinimą, ypač atsižvelgiant į da, e, rizikos veiksnių vertinimą ir atsižvelgiant į tai, kad valstybių narių dauguma nepritarė šioms medžiagoms sąlygoms. Aš nesuprantu, kodėl ir toliau komisija leidžia da, importuoti GMO. Ir ar komisija pripažįsta, kad būtina kuo skubiau mažinti da, da, mėsos ir pieno produktų vartojimą. Ir mūsų frakcija pasisako už tai, kad būtų kuo greičiau gyvendinama strategija nuo šakių uh, uh, iki šakutės. So, uh, I will give the floor to the EPP, uh, and then the, the rest of political groups. Ms. Dabar galimybė politinėms frakcijoms išsakyti savo mintis. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau vis pirma pabrėžti, kad EFSA uh, pateikė, teig, paskelbė teigiamą nuomonę šią temą ir mm, toje nuomoje konstatuojama, kad nėra jokių e, parodymų, jog tie pasėliai yra e, pavojingi ar mm, žalingi. Be to, valstybėse narėse tokio balsavimo dar nėra, buv, dar nėra buvę. Manau, kad turėtume pasitikėti EFSA mokslininkų nuomonėmis, nes EFSA neperžengė jai suteiktų įgaliojimų, todėl e, raginu balsuoti prieš šį siūlymą. Ponas Sidl. Ačiū pirmininkė. Atžvelgiant į tai, kas nutiko, darau prielaidą, kad pavyks e, užsitikrinti daugumą. Kalbame apie genetiškai modifikuotas kultūras ir matome, kad yra naudojami pesticidai. Tačiau tai yra politiškai motivuota nuomonė, nes tarybos politinis komitetas dar nepatikė, politinis ir mokslinis komitetas dar nepatikė savo nuomonės. Tai reiškia, kad nėra kvalifikuotos narių daugumos, valstybių narių atstovų daugumos, kuri balsuotų už. Taip pat sausio mėnesį pristigus balsų nuspręsta nerenkti, ne, nepaskelbta nuomonė. Ir atsižvelgiant į šiuos demokratiškos procedūros aspektus, manau, kad negalima, komisija neturi teisės siūlyti priiminėti šio sprendimo, nes nėra demokratinių įgaliojimų tai daryti. Manau, kad ateityje komisijos pirmininkė Moderlanė turėtų atsižvelgti į parlamento daugumos nuomonę. Ponas Huitema, ačiū. Dėl kalbame apie GMO. E, manau, kad reikėtų labiau įsigilinti šią temą, bet turėtume dirbti konstruktyviau, nes iš esmės vykat, vyksta emocijomis pagrista diskusija. Turėtume įvertinti e, pozityves pusės, galimą žalą. E, grėsmę, turėtume įsigilinti į naujas. E, į naujų veislių išvedimo technologijas, į mokslininkų teiginius. Man atrodo, kad tai reikia remtis mokslininkų įrodymais, kalbėdami apie genetiškai modifikuotus organizmus. Nes kas vyksta? Dabar kai kurios valstybės iš principo nemėgsta jokių genetiškai modifikuotų organizmų. Kas vyksta? Priešinamės komisijos sprendimui, teikdami, kad komisija viršyje savo įgaliojimus, bet taip nėra. Jeigu norime kažko imtis, turime ieškoti ir ieškoti konstruktyvesnio sprendimo, reikia pakeisti įstatymus, nes kitaip nėra prasmės jau penktą kartą svarstyti tą teisės priemonę ir vėl kaltinti komisiją, kad ji kažko nedaro ir kad EFSA kažko nedaro. Manau, kad mes, politikai, neturėtume taip elgtis, turėtume aiškiau suvokti, ko mes norime. Ir, ir e, parengti tinkamą teisės aktą. ID frakcijos vardu nėra kalbėti. EKR frakcijos vardu ponas Vondra. Yeah, Taip, mes palaikome komisijos pusę, esame prieš siūlymą teikti prieštaravimą dėl dviejų priežasčių. Dėl turinio aktyvistai ragina, buvo raginimas politikams skaityti, klausytis mokslininkų, tą ir darome, atmesdami ideologiją. Antra, vertinant procedūrą, tai jau aštuntasis prieštaravimas per šią kadenciją, jei neklystu. Ir Manome, kad ne, nedėra teikti šio prieštaravimo pagal komitologijos procedūrą, nes netenkinami komitologijos procedūrų keliami reikalavimai, nes komisija visų pirma neviršėjo jai suteiktų įgaliojimų ir taip pat e, šios atvejo e, aspektai netitinka bazinėme teisės akte nu, išvardintų kriterijų. Ir kadangi elgiamasi ne pagal taisyklės, iškyla pavojus mūsų parlamentarų teisė užtikrinti demokratinę kontrolę. Ir manau, kad todėl šio pasiūlymo nereikia remti. GUE frakcijos vardu ponia Hazekamp. Ačiū pirmininkė. Per trumpiau nei šešis metus parlamentas priėmė 43 rezoliucijas dėl GMO, o dabar jums. Jums pateikta 44 rezoliucija. Kalbam apie pasėlius, kurie yra atsparus glifosatui. Ir iš esmės tai e, žemės ūkį ardančių produktų sinonimas. E, jie kenkia žemės ūkiui. Komisija turėtų uždrausti šiuos produktus pagal komitologijos šeštą straipsnį. Galima atsisakyti, suteikti leidimą. Taip pat numatyta galimybė valstybėms narėms uždrausti GMO pasėlius auginti, net jei leidimą juos auginti suteikė komisija. Galima to, tobulinti komitologijos teisės aktą. Na, įmanoma, bet. Bet juk neturi būti galimybės komisijai kažkaip pra, primesti tuos pasėlius valstybėms, jeigu niekas jų nenori jūs tokiu būdu sutikėte galimybę e, didžiosiams cheminių medžiagų pasaulinėms e, įmonėms bilinėtis dėl su, su, su tokiais atvejais susijusių aspektų teismuose metų metai. Žodis komisijos atstovui. Thank you, Mr. President. We... Ačiū, ponė pirmininkė. Labai atidžiai klausėmės E, visų komentarų ir norėčiau visuma, visų pirma pabrėžti, kad kaip, kaip sakė kai kurie nariai, mes laikėmės visų galiojančių procedūrų ir laikėmės e, įgaliojimo galių mūsų teiktų komis ir parlamento ir tarybos. Antra, norėčiau priminti, kad visos valstybės narės, nors net jos nebalsavo už, jos nebalsavo prieš ir jos įsiveža. E, GMO sojų pupelės ir kitus produktus. Kodėl? Nes ES yra didelė genetiškai modifikuotų pašarų paklausa. Mes turime reaguoti į paklausą, nes e, genetiškai modifikuoti pašarai yra saugus. Yra atliktas rizikos vertinimas ir negalime teikti, kad šie genetiškai modifikuoti pašarai yra nesaugus. Nuolatinėme komitete ir e, apeliacijų komitete, sak, kaip sakėte, valstybės nepatikė nuomonės, tačiau jos nebalsavo ne tik už, bet jos nebalsavo ir prieš. Nėra nuomonės. Todėl komisija neturi bagrinto neduoti, ne, nesuteikti leidimų, nes yra pozityvi saugumo, maisto produktų saugumo agentūros nuomonė. Ir žinoma, mes esame pasiryžę laikytis tarptautinių įsipareigojimų minimų rezoliucijoje, bet akivaizdu, kad atskiri veiksmai susijęs su įvežamu į es produktų sauguma, saugumu neišspręs tarptautinių sutarčių situacijos. Mes turime e, laikyti sutarčių, jas įgyventi, bet negalime atsisakyti ne, neleisti vežti vieno atskiro gaminio. Taip, mes įvežame gaminius iš pietų a, a, a, Afrikos, bet taip pat ir iš JAF ir iš Kanados. Todėl turime labai atidžiai vertinti miškų nikimo klausimą. Tai labai rimtas klausimas. Ir kaip žinote, komisija yra pasiūliusi uh, atskirą e, projektą, kaip kovoti su miškų nikimu. Galime tai daryti, bet neatsisakant įsivežti GMO pašarus, kuriuos galima įsivežti iš bet kurios trečiosios šalies ir nebūtinai tie pasėliai auginami e, plotus, e, kurie e, panaudoj, kurių, kurių atsiradimui iškirsti miškai. Nėra jokių kitų priežasčių ar teisinių priežasčių atsisakyti duoti šį pritarimą. Mano pasisakymas jums tikriausiai atrodo labai nuobodus, bet tai tikrai svarbu. Mums būtina laikytis tarptautinių įsipareigojimų, ES tarptautinių įsipareigojimų galime imtis veiksmų, bet nedarykite to atsisakydami e, suteikti leidimą. Kaip žinote, e, peržiūros teisė apsiriboja įgyvendinimo teisės aktų ir mes laikėmės mūsų teiktų e, įgyvendinimo srities galių. Ačiū. Balsuosime dėl to prieštaravimo. 13 dieną ir jeigu bus patvirtinta, eisime į plenarinį posėdį. Kitas posėdis Strasbūrė. Vasario 13. Šiandienos posėdį baigėme. Ačiū.